welcome everybody. If you could take your seats, I'm sure a few. Visiems laba diena. Na, tikiuosi, kad kiti kolegos prisijungs prie mūsų netrukus, galėsim tęsti dirbti kolegoms. Nėra lengva atvykti. Pirmadienį transporto problemų kyla pirmiausia ir štai dabar pereikime prie darbo. Pirmiausia, patvirtinkime darbo tvarkę. E, pastabų regis dėl to nėra prieštaravimų. Visiems ačiū. Pereikime prie antrojo klausimo, tai yra pirmininkės pranešimai. Atsiprašau, bet keletas jų yra. Pirmiausia, dėl bendros sprendimo prieimimo procedūros klausimų. Balandžio 13 dieną nagrinėjome 9-7-9 EC, Europos parlamento ir tarybos direktyvą. Pranešėjas nurodė savo interesą pradėti dėrybę tam, kad būtų galima pasiekti pirmo sutarimo šiuo klausimu. Mūsų komitetui tai yra vienas iš prioritetų. Dėrybų e, įgaliojimai bus suteikti ekon komitetui ir bus paskirta dėrybų komanda, reikia pranešėjo ir šešėlinio pranešėjo, taip pat bendradarbiavimo. Ir, na, mūsų komitetui tai yra įprasta procedūra. Neformalus trialogas dėl prekybos skolintais vertybiniais popieriais e, e, jau buvo diskutuotas ir jau pirmininkavusią Vengriją jau buvo pradėta dirbti šiuo klausimu ir buvo pasiektas sutarimas pirmo svarsimo metu. Ekon dėrybų komanda sutarė, kad reikėtų palaukti, kol e, gegužės 17 dienos ECOFIN taryba e, priims sprendimą ir kol taryboje bus rastas sprendimas ir kad būtų galima susitarti dėl kito trialogo, kuris vyks gegužės 23 dieną. Na, aišku, jeigu nebus pasiektas sutarimo, reikės imtis tolesnių veiksmų. Kad dėl ekonominės valdysenos paketo e, ir trialogo, kurie e, vyko balandžio 20 dieną, aš jau sakiau, kad komitetas suteiks taip pat darybų įgaliojimus, Pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai kalbėjo apie šešis pasiūlymus, kurie atsispindė pakete. Tarybai reikia dirbti kūrybingai, siekti kompromisų ir sprendimo. Tikimasi, kad taryba kai kuriais klausimais pirmoji pareikš savo nuomonę ir žengs reikimus žingsnius yra teikiamas teisėkūros pasiūlymas ir yra reiškiamas įsipareigojimas dirbti labai rimtai su kartu su Europos parlamentu ir ieškoti sprendimų bus pradėtos esminės diskusijos dėl horizontaliųjų klausimų ir tai bus pradėta daryti jau kito sustikimo metu. Jis vyks rytoj, gegužės 3 dieną nuo 9 iki 12 valandos ir paskui antradienį, gegužės 4 nuo 3 iki 6 valandos. Taigi tokie būtų mano pranešimai dėl vykstančių trialogų. O dabar man malonu pereiti prie trečio darbo tvarkės klausimų, tai yra viešasis klausimas, jame dalyvauja Mervin King ir Andrėja Enryje. Jie yra Europos sisteminės rizikos valdybos pirmininko pavaduotojai. Taigi, viskas vyksta pagal 5-4 darbo tvarkos taisyklių punktą. Vice pirmininkai e, mūsų komitetui turi pristatyti, kaip jie e, E, mato nūdienos įvykius, iš pradžių bus išsakytos svečių pastabos ir e, penkias minutės pirmiausia kalbės Marin King ir paskui Andrija Enryje taip pat penkias minutės, abu vicepirmininkai pasisakys, o paskui pradėsime, e, paskui pradėsime klausimų atsakymų seriją. Ir taip daug maž ir vyks darbas. E, darbas bus organizuojamas maždaug pagal dialogo procedūrą. Prašau visų kolegų nepamiršti, kad jeigu jūs, kalbėsime, jūs kalbėsite daugiau negu vieną minutę, liks mažiau laiko atsakymams. Tad labai prašau klausimus formuluoti trumpai, glaustai, aiškiai, kad galėtume per numatytą laiką užduoti visus rūpimus klausimus ir sulaukti atsakymų. Ir, nes jeigu elgsimės kitaip, į daugelį klausimų gali tiesiog nebūti atsakyta. Tad dabar Sveikinu mūsų svečius ir pirmiausia žodis jums, ponė King. Well, Madam Chair, Mrs. Bowles, members of the committee, let me thank you for the opportunity of appearing before you this afternoon and to make a... Ačiū pirmininkė. Man labai malonu pas jūs šiandien atvykti ir pateikti pranešimą. Kodėl bankų ir finansinė krizė turėjo tokį uh, didžiulį poveikį uh, ekonomikai. Poveikis būtų mažesnis 5-10 e, procentų, jeigu būtų imtasi priemonių. Ir vis dar lygi šiol reikia priemonių, kad galima būtų atkurti bankų sistemą. Reikėtų imtis priemonių, kad išvengtumėm dar vienos krizės. Veiksmingas e, finansų sektorius yra labai svarbi ekonomikos dalis. Kokia yra viena iš svarbiausių e, krizės pamokų? Ekonomika pakankamai sviravo ir dėl to mes manome, kad e, Reikia vertinti visą sistemą. SRB e jau žengia keletą svarbių žingsnių. Kaip žinia, valdyba šiais metais jau susitiko du kartus ir dar kartą susitiks kitą mėnesį. Valdymo komitetas, kuriam aš pirmininkauju, buvo įkurtas. Na ir jis pristatys savo darbą valdybai yra ir patariamasis techninis komitetas, kuris jau veikia Taip pat ir e, mokslinio komiteto nariai jau buvo paskirti. SRB susiduria su trim pagrindiniais iššūkiais. Visų pirma, tai yra įvertinti ir jeigu reikia, pateikti įspėjimus ir rekomendacijas. E, ekonomikos, Europos ekonomikos atsigavimui dar kyla daug, didžiulė rizika. Taip pat e, reikia atsižvelgti ir į paklausą, į palūkanų dydį. Aš esu vis dėlto nusiteikęs optimistiškai, manau, kad SRB neužmerks akių prieš kylančias problemas. Daug aukštų politikų yra prisijėmę e, labai svarbių įsipareigojimų šioje srityje. Toliau SRB politikos instrumentai. Jie turėtų būti sukurti. SRB neturi teisės priminėtis privalomų sprendimų. Ir dėl to mes turime vadovautis pačiais aukščiausiais standartais, jeigu norime veiksmingai dirbti. Labai svarbu pastebėti ir štai, ką SRB gali pateikti rekomendacijas nacionalinėms institucijoms. Pateiksiu pavyzdį. Dėl kapitalo reikalavimo direktyvos maksimali harmonizacija reikštų, kad bus apribojami instrumentai, kuriais gali vadovautis SRB. Tokiamis situacijomis kai turime per mažai instrumentų, mes negalime sėkmingai įvertinti rizikos. Būtų keista, jeigu viena Europos institucija um, trukdytų dirbti kitai Europos institucijai. SRB turi glaudžiai bendradarbiauti su trimis Europos priežiūros institucijomis. Mano uh, kolega Andrėja Erija plačiau apie tai pakalbės. Taigi, baigdamas norėčiau pasakyti, aš būdamas SRB pirmininko pavaduotojas yra, esu įsipareigojęs įvertinti Europos finansinio stabilumo rizikas ir imtis veiksmų joms pašalinti. Šiandien aš esu pasiruošęs atsakyti bet kokius klausimus, kurių galėtumėte turėti apie SRB veiklą. Ačiū. Thank you very much. Very efficiently done. Um, the... Na, o dabar pereikime prie kito pasisakymo. Kalbės Andrija Andrija. E, jam turbūt jau nusibodo nuolatos su manim susitikti ir visada mane matyti. Nes jau ir dabar neseniai buvom susitikę prieš keltą savaičių. Andrėja, prašau, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiami nariai, man džiugu matyti jūs čia, džiugu pasisakyti šiame E, šiame komitete esu antrasis ESRV pavaduotojas. Aš norėčiau pirmiausia susitelkti e, prie tokių dalykų kaip mikro rizikos ribojant, rizika ribojanti priežiūra, makro rizika ribojanti priežiūra. E, kol kas tai nėra atliekama labai efektyviai, tai skatina didesnę sisteminę riziką. Ir tai apsunkina atsakymų į krizės pamokas ieškojimą. Reikia glaudaus bendradarbiavimo tarp Europos finansinių institucijų ir ESRB. Kol kas nepakankamai buvo pasinaudota tinkama priežiūros politikos tiekiamais privalumais. Seniau buvo vykdyta tam tikrų veiksmų, kad būtų galima tinkamai parengti asmenys atsakingus už priežiūros įvykdymą. Daug kas buvo nuveikta, tačiau dar ne viskas. Maničiau, kad turi būti užtikrinama priežiūra nuo pačios iki viršaus. Būtų galima įvertinti finansinių priemonių prisimamą riziką. Ir svarbu, kad vyktų nuolatinė priežiūra ir kad finansinės institucijos prisimtum stengačią atsakomybę. Neseniai mums teko vertinti rizika. E, grupės, dirbti su grupėmis, kurios buvo atsakingos už tarptautinių finansinių institucijų priežiūrą. E, tam reikalinga labai aiškiai integruota analizė. naujoji priežiūros finansinė sistema atsižvelgia štai į ką. Svarbu, kad būtų nuolatos analizuojama rizika, kad būtų prižiūrimi atskiri sektoriai, kad būtų ir pasirinkti reika, reikiami rizikos rodikliai ir kad būtų galima taip pat atsižvelgti į visą galimą kylančią riziką, kurią ESRB galėtų tinkamai įvertinti. Svarbu tinkamai keistis konfidencialią informaciją ir Maničiau, kad individualios finansinės institucijos turėtų dalintis informaciją su ESRV. Taigi iššūkiai, manyčiau, kad gali kartais institucijoms trūkti e, makro riziką ribojančių priemonių perspektyvos. Ir e, vykstant šiai priežiūrai gali susidaryti įspūdis, kad e, tiesiog ši veikla yra painiojama su įprastine priežiūros veikla. Makro rizikos ribojimo priemonių analizė taip pat rodo, kad reikalinga sustiprinti turimus priežiūros mechanizmus ir būtina įsitikinti, kad tie veiksmai, kurių buvo imtasi, būtų e, efektyviai įgyvendinti. Svarbu, kad būtų iškilančius klausimus ieškoma tinkamų atsakymų. Kol kas kartais dar trūksta e, tokio dalyko kaip egzistuojančių mechanizmų sustiprinimas. Ir netgi, e, jeigu priežiūros institucijos teikia klausimus e, ir formuluoja tam tikras politikas, svarbu, kad visos institucijos kompetentingos dirbtų kartu, kad jie atsakymai būtų rasti tinkamai įgyvendinti. Makroprudencinė, taip vadinama, priežiūra gali būti e, daug iššūkių keliantis dalykas. Aš galėčiau e, pasakyti, kad yra labai svarbu, kad tie veiksmai, e, kuriuos siūloma imtis priežiūrą vykdančių institucijų, būtų laikomi prioritetiniais. Tiesiog kartais tenka konstatuoti tokiu atveju, kad nors ir pateikiamos, info, pateikiamos pastabos ir informacija, vengiama tinkamai veikti. Ir uh, Europos parlamentas galėtų taip pat padėti čia suvaidindamas jam tenkantį reikšmingą vaidmenį. Maničiau, kad taip pat labai svarbu kurti e, sistemą, kuri padėtų vertinti sisteminę riziką e, už reguliavimo sektoriaus ribų. ESRV čia taip pat susiduria su iššūkiais. Labai svarbu E, padėti priežiūrą vykdančioms institucijoms, jeigu jos tos priežiūros prašo, jeigu jos, e, jeigu jos pagalbos prašo ir jeigu priežiūrą vykdančios institucijoms yra reikalinga ta pagalba. Svarbu taip pat, kad rizika nepersikeltų į tokias rytis, kurios nėra taip gerai reguliuojamos. Būtent Dėl to, jeigu norime pasiekti sėkmingų veiksmų, turime dirbti sėkmingai ir bendradarbiaudami visi kartu. Man kaip antrajam ESRV e pirmininkui buvo malonu jums šiandien priteikti savo pastabas. Ačiū. Labai ačiū. Na, jūs kalbėjote tiek laiko, kiek jums buvo skirta. Iš tikrųjų, puikiai su mumis bendradarbiavote nuo pat pradžių. Dabar suteiksiu. Uh, E, žodį komiteto nariams, kad jie galėtų pateikti klausimą per vieną minutę, tada per keturias minutės tą klausimą reikės atsakyti. Žan-Paul Gausės, EPP vardu, ket... prašom. Labai ačiū. Pirmiausia, pirmininkė, norėčiau pasveikinti Jūs atvykus į parlamentą, nes pirmą kartą šiuose pareigo, pareigose atvykstate pasiaukodamas prieš Europos parlamentus ir bandote Mm, atsakyti, at, at, bandote būdu atsakyti į klausimus. Taigi dabar ir vienas, ir kitas papasakojote apie įvairias nuostatas bei įvairias, e, įvairius trūkumus, kuriuos reikės pataisyti per ateinančius metus. Norėčiau Jums užduoti vieną gana paprastą klausimą. Ar manote, kad šiandieną turite pakankamai priemonių, e, E, žmonių išteklių, biudžeto e, lėšų e, atlikti jūsų užsibrieštai misijai. Ačiū. Marvin, ar jūs pasiruošęs? Labai ačiū už klausimą. Galės, pabandysiu atsakyti angliškai, nes tai yra vien, viena iš oficialių mano kolegų val, val, kalbų. Taigi, manau, kad mes turime pakankamai lėšų. Manau, kad iš tiesų pagrindinis dalykas yra biudžetas, yra žmonių ištekliai, e, talentingas sekretoriatas, mes turime 25 žmonės sekretoriate, nacionaliniai bankai e, ir. Ir e, iš tiesų tai labai, labai didelė užduotis mums tenka. E, E, ir mums labai svarbu, kaip žmonės mus įvertins. Reikia e, tą darbą atlikti, bet galų gale mums reikia padaryti tinkamus vertinimus. Ir dabar mums reikia pasižiūrėti, e, kaip visą tą atlikti. Ir dabar visi vadovai E, iš ES e, atitinkamų institucijų visi turės pakomentuoti, koks sprendimas yra priimtas. Jeigu mums nepri, nepavyks, na, tai liūdis apie tai, kad nacionaliniai centriniai bankai ES pasida, padarė netinkamus sprendimus, tačiau aš pasitikiu savo kolegomis ir manau, kad reikia galvoti ir apie uh, apie asmenis ir apie lėšas ir reikia būti ryštingiams siekiant mūsų užsibrieštų tikslų. Tai aš manau, kad kai kada priimti sprendimai būna nepopuliarūs, norėčiau paprašyti parlamento kuruoti kai kuriuos finansinius klausimus, kartais mums tenka labai didelės užduotys, kurias galima išspręsti pasitelkus lobistinės priemonės. Dėkoju. Žanpoli, gal jūs turite dar kokį klausimą, ar atsakyta dabar buvo jūsų užduota klausimą? Jeigu taip, tuomet prašom užduoti kitą klausimą. Matau, kad pervanš ruosiasi jį užduoti. Ne, dabar Pytė skina Um, King, čia... Ačiū, pirmininkė. E, jūs abu du e, esate bankininkai, ponas Kink ir ponas Enrija. Iš tikrųjų, sekretariatas yra didžiulis, 25 žmonės jame dirba. Europos parlamente yra nemažai narių, kurie e, yra dirbę draudimo srityje. Ir mane domintų, ką jūs manote, kas mūšyje laimės, ar centriniai bankai, ar ekspertai vykdantis makro rizikos ribojimo vertinimą. Kokie yra pagrindiniai uh, jūs skirtumai tarp jūsų ir kaip jūs manote, koks vaidmuo teks komitetui? Labai ačiū, aš nematau jokio konflikto, sako panas Kink. Viena iš didžiausių problemų prieš finansų krizę e, buvo ta, kad nacionalinės sistemos turėjo tik vieną instrumentą, kuris turėjo užtikrinti finansų sistemos stabilumą, bet e, tas instrumentas nepasiteisino. Uh, Jis nepadėjo vertinti rizikos finansų sektorija. Rekomendacijose bus kalbama apie makro rizikos ribojimą. Tas rekomendacijos turės įgyvendinti valstybės narės ir tas rekomendacijos turės tarsi papildyti nacionalinę politiką. Aš nematau jokių priežasčių, kodėl čia turėtų būti kažkokia tai prieštara. Jeigu prieš finansų krizę būtų buvę makro riziką ribojantis instrumentai, uh, tai tikrai būtų padėję ir Europos centriniam bankui. Na, iš tikrųjų, draudimo sektorius labai skiriasi nuo bankų sektoriaus. Tikrai šios abu sektorius nereikėtų vertinti taip pat, dėl to ir šie sektoriai yra labai skirtingai reglamentuojami. Dar kartą kartoju, nematau uh, jokio konflikto tarp priežiūros ir SRV. think he asked about the joint committee. Do you want to? Gal jūs norėtumėt reaguoti? Na, šitas klausimas, ko gero, bus skirtas kitam klausimų turui, ne? Tad neužmirškit to klausimo ir užduosit jį vėliau. Silvi Gulė užduos kitą klausimą. Prašau, Silvi. Merci, Madame la Présidente. Labai Dėkoju, pirmininkė. Nepykite, kad kalbu prancūziškai išvaldytoje, nors anglų kalba yra darbo kalba, pranešėjas buvo prancūzas. Na, šiaip ar taip klausimas. Europinis aspektas jūsų užduotyje. Kai dėrėjome su taryba, mūsų pašnekovėmis tapo vyriausybės, kurios komisijai pristatė E, Lerozier norą, kad galėtų būti sukurti tam tikri saugikliai, jeigu paaiškėtų, kad Europos e, institucijų priimti sprendimai gali įtakoti biudžetą. Tai norėčiau užduoti tokį klausimą. Dabar krizė ir mes atsidūrė tokioje, tokioje situacijoje, kada E, skolos bankuose ir toliau generuoja tas pačias problemas, kurios ir buvo anksčiau. Dar vėliau užduosiu vieną klausimą, tačiau klausimas dabar būtų toks. Jeigu jūs e, konstatuotumėte, kad atsparumo testas reikalauja perfinansavimo, tai kas tada atsitiks? Dėkuoju iš klausimą. Manau, kad čia galėčiau iš šį klausimą pateikti du atsakymus. Pirmasis būtų toks. E, SRV vaidmuo ir atsparumo testai. E, SRV bus įtraukta į tą iš ankstyti priežiūros procesą. Apie tai bus kalbama mūsų kitam susitikime su techniniais ekspertais. Ten su ekspertais bus kalbama apie tuos atsparumo testus. Andrėja kaip tik praneš sprendimus dėl tų testų ir vėliau galės pateikti jums diskusijų rezultatus. Na, sunku pasakyti dabar, ar jie turės kokiu nors didesnio poveikio e, finansų sistemai, kad dėl rekapitalizavimo. E, aš jau esu kalbėjęs e, SRV spaudos konferencijose ir sakęs, kad jeigu, ir dar kartą priešiu, jeigu, jeigu rekapitalizavimo galimybė, būtinybė tokia atsiras, tai tuo met turėtų būti kompetentingos nacionalinės struktūros pasirengusios tai daryti. Ir reikėtų, kad jos pačios spręstų, kaip prireikus viena ar kita nacionalinė banko, bankinė institucija gali būti rekapitalizuota. E, ir nenorėtume, kad atsirastų, jeigu, jeigu tiksliau, jeigu tos nacionalinės institucijos nebūtų pasiruošusios, tuomet atsirastų atotrukis tarp to, kas buvo deklaruota ir to, kas daroma praktikoje. E, svarbu, kad nacionalinės vyriausybės ir reikiamos institucijos bendradarbiautų, kad būtų parengtos reikiamos strategijos. E, atsparumo testai šitie jau yra e, praktiškai viešai paskelbti, tai tas sprendimas visiems yra žinoma ir kompetentingos nacionalinės institucijos, turbūt pasirengusios nacionalinės bankinės institucijas prireikus rekapitalizuoti. Dėl atsparumo testų dar vienas komentaras. Yra kalbama apie tai, kaip apie laimėjimą ir, ir pralaimėjimą, tačiau ne viskas yra taip. Kas yra tas atsparumo testas iš tikrųjų? Tiesiog užduodama tam tikrą eilė klausimų, o kas bus, jeigu bus taip ar kitaip, o koks bus poveikis, jeigu bus priimtas toks ir toks sprendimas. Bandoma išaiškinti, koks kokio pažeidžiamumo yra viena ar kita finansinė ar bankinė institucija. Jeigu į tos klausimus neatsakoma, taip arba ne, mes negalime tokią instituciją pasitikėti. Tos institucijos, kurios tuos testus sėkmingai atliks, tai jos turės, su jomis bus e, reikalinga grįžti prie tų testų ir vėliau, nes institucija, kuri gali pasirodyti labai tvirta pirmo testo metu, gali juk ateityje susilpnėti. Taigi aš manau, kad tie as, tie atsparumo testai turėtų būti priežiūros proceso nuolatinė ir testinė dalis. Tai yra neišvengiama. Svarbiausios institucijos e, turi būtinai tuos e, testus atlikti, nes priešingų atveju patikimumu bus nuolatos abejojama. Svarbu, kad būtų žinoma, kiek pažeidžiamos yra bankinės ir finansinės institucijos, kiek e, jas e, gali veikti vieni ar kiti įvykiai rinkose. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū. Pereikime prie klausimų Andrėja Enryje. Jean-Paul turi klausimą. Nebent norėtumėt palaukti, kolega, ne? Ne, ponė pirmininkė. Šiandien aš dirbu viską. Tad užduosiu ir klausimą. Kartais yra toliau žvelgiama į ateitį, o aš norėčiau pakviesti žvilgtelti retrospektyviai. Jeigu jūsų institucija, jūsų komitetas, būt, šita valdyba būtų egzistavusi prieš porą metų, ką būtumėt pakeitę? Pavyzdžiui, dėl, kad ir dėl tų kad ir dėl vadinamųjų suverenių skolų, išorės skolų. Ką būtumėt pakeitę? Dėkoju. Yes, thank you. Um, well. Ačiū už klausimą. Apie tai aš galvojau. Galvojau apie tai, kas būtų atsitikę krizės metu, jeigu būtumėm turėję tokius instrumentus. Aš dabar kalbu apie priežiūros aspektus. Visų pirma, būčiau tikėjęsis, kad mes būtumėm turėję galimybių anksčiau pateikti perspėjimus dėl šešėlinio banko, bankų sektoriaus. Prisimenu, kad vyko diskusijos priežiūros institucijose, centrinėme banke apie sisteminės rizikas susijusios su pervedimais. Be abejo, tai yra susiję su ta veikla, kurią bankai vykdo ir išorės kolos srityje. Na ir anomet buvo pateiktas vertinimas, kad e, iš tikrųjų gali būti tam tikra rizikos koncentracija, bet nieko tikro mes nežinojome. Mes taip pat manėme, kad ta rizika gali plačiau pasiskirstyti ekonomikoje mes manėme, kad galbūt e, ekonomikos sistema buvo, ats, bu, buvo atsparesnė. Na ir per vėlai supratome, kad buvo kitaip. SRV galbūt turėjo paprašyti papildomos informacijos, tuomet galbūt būtų, būtumėm galėję anksčiau aptikti tam tikrą rizikos koncentraciją rinkoje ir galbūt galėję, būtumėm galėję pateikti rekomendacijas anksčiau pakeisti šį aspektą. Uh, Dar viena galimybė būtų buvusi štai kokia. Buvo galima paskelbti nepaprastąją situaciją. SRV gali kreiptis ir į tarybą ir paprašyti paskelbti tokią situaciją. Ir tuomet priežiūros institucijos būtų priemusios skubius sprendimus, kurie būtų taikomi visoje Europos Sąjungoje. Tokie sprendimai būtų priimti ir priežiūros rytyje. Iš tikrųjų, SRV bendradarbiaudama su priežiūros institucijomis ir turėdama daugiau informacijos galėjo priimti tokius sprendimus ir imtis veiksmų. Taigi mes iš tikrųjų galėjome geriau koordinuoti veiksmus, reaguodami į krizę. Tai tikrai būtų turėję daug naudos. Ačiū. Is... Na štai. Sulaukime eilės klausimų, jos trumpai atsakėte. Andrija Piteris norėtų apie jungtinį komitetą paklausti ir norėtų paklausti apie tų komitetų vaidmenį. Galbūt galėtumėte atsakyti į šį klausimą. Na, norėčiau pasakyti, kad aš esu bankų sektoriaus žmogus, esu ESRV e pirmininko pavaduotojas. ir jau kurį laiką užimu šias pareigas. Mes jungtinėme komitete buvom susitikę praėjusią savaitę. Mes prisidėjome prie pirmojo diskusijos turų, prie, prie sisteminės rizikos problemų nagrinėjimo. Mes matėme, kad kartu tu turi dirbti visos trys kompetentingos struktūros. Tačiau kol kas ne viskas vyksta patenkinamai nes reikia žiūrėti tai, kaip vystysis rizikos vertinimas. Dar tebelieka e, tam tikro sektorinio vaizdo dėliojimo. Aš manau, kad pirmiausia turi būti identifikuojama sisteminė rizika, turi vykti diskusijos šiuo klausimu, o paskui išklausyti e, komentarų apie sektorinę perspektyvą. Bet aš manau, mes sutarėm dėl to, kad jungtinio komiteto pirmas posėdis ir buvo skirtas tam, kad galėtume suburti kartu žmonės atsakingus už šį sektorių, kad būtų iškelti reikiami klausimai ir kad būtų pradėta ieškoti atsakymų, kad vyktų bendradarbiavimo procesas ir kad tas bendradarbiavimas būtų efektyvus. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū. Dar vienas klausimas. Merle King skirtas dėl tos, dar liko neatsakytai klausimą dėl valstybės užsienio skolos. Na, dar iki krizės, ko gero. Mes nebūtumėm žvelgę į tai, kadangi tai yra atski, ta krizė, kuri nėra susijusi glaudžiai su bankų sektoriaus krize. Tik įvykus kriziai, peržiūrėjus bankų balansų, tapo aišku, kad šis klausimas yra ypač aktualus. Priežiūros institucijos daug kalbėjo apie tai, kad tie suverenėjimieji įsiskolinimai turėtų būti mažesni, kad jie turi mažėti ir taip toliau ir panašiai. Buvo taip pat kalbama apie svertų reikalingumą šios problemos sprendimui. Tiesiog e, iš to nebuvo daroma problemos. Būdavo pabaramos tos finansinės institucijos ir tiek. Ir jos būdavo laisvos spręsti, vadovautis pateiktais patarimais ar ne. Norėčiau manyti, kad taip, buvo sustekta dėl dviejų svarbiausių privalumų. Su problemas susidūrė ir priežiūros institucijos, ir centriniai bankai. Dabar turime instituciją, kur buvo pasak, kuri identifikavo riziką, sakė, kad taip, rizika yra, buvo pateiktos rekomendacijos, į kurias privalo atsižvelgti. Antra. Tai yra sprendimas, kuris leidžia mums reikalauti sprendimų įgyvendinimo, o ne tik išklausyti tai, kas jiems sakoma. Ir aš manau, kad jeigu tai praktikoje ir vyktų, tai būtų reikšmingas pagerėjimas. Tačiau politinio įsipareigojimo lygmuo, techninių problemų sprendimas e, yra esminiai dalykai. Manau, kad mums iš finansų krizės išeiti būtent tai ir padeda. Politikai, netgi Europos parlamento nariai gali konstatuoti, jog finansinio sektoriaus atstovai veikia puikiai pastaruoju metu. Ir kad jie gali, e, kad tos sektoriaus atstovai gali imtis problemų sprendimo. Ir aišku, jeigu mūsų institucija būtų egzistavusi dar iki krizės, mes būtume anksčiau galbūt e, paskelbę pavojų signalą ir būtume rekomendavę tam tikrus dalykus įgyveninti gerokai anksčiau. Tie sprendimai, netgi gyvendinami, paprastai nebūtinai efektą uh, kažkokį poveikį turi iš karto. Kartais tam prireikia ne vienerių metų. Dabar, net jeigu su problemom būtų ir susidūrėma, jos nebebūtų tokios kaip anksčiau. Prevencijai buvo skirtas didžiulis dėmesys. Dėkoju. Thank you. And now, Pavanche, it's your... Labai ačiū toliau, Pravaš. Merci, madame. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponai pirmininko pavaduotojai. Aš gal labiau kreipčiausi į, į poną King, tačiau gal ir ponas Enryje prisidės prie atsakymų. Turiu du klausimus. Pirmasis būtų toks. Buvo įdėkta nauja struktūra. Tuo pat metu buvo įsteigtas mokslinis konsultacinis komitetas, kur įvairūs e, suinteresuoti asmenys ir struktūros turėtų kartu dirbti, diskutuoti ko lauktumėte iš to komiteto darbų ir kaip jūs įsivaizduojate, šis komitetas e, turėtų veikti, kad galėtų atsverti kitų suinteresuotų struktūrų e, poziciją. Nes tos kitos struktūros dažnai susiduria su lobistinė veikla, su uh, įvairiais bandymais apeiti egzistuojančias teisinės taisyklės ir panašiai. Antras klausimas. Kai žvelgiame į tai, kaip vykdoma priežiūra, kaip rizika vertinama, suprantame, kad siekiama pirmiausia finansinio stabilumo. Tačiau už laisvo kapitalo judėjimo vyksta visa eilė makroekonominio finansinio arbitražo priemonių, kurios nebūtinai prisideda prie finansinio stabilumo. Tikiuosi, kad mano klausimas supratote, tačiau tas klausimas būtų štai koks, ar galima stebėti tik finansinį stabilumą ir tuo apsiriboti. Kalbant apie fin apie, e, apie finansinės ir kapitalo rinkas. Nes svarbu yra ne tik tai mano supratimo, ar sutinkat su manim. Labai ačiū. Kaip žinia, vienam klausimui yra skiriama tik vieną minutę. Jūs, kaip buvusi pirmininkė, tą turėtumėt kuo puikiausiai žinoti. Andrėja, prašom atsakyti klausimą. dėl priežiūros kapitalo rinkose sustiprinimo. Apie tai dažnai kalbama. Ir taip yra dėl to, kad mes kuo puikiausiai supratome, kokią žalą labai griežta priežiūra gali padaryti ekonomikos augimą, apie tai kalbėjo ir Mervinas. Visų pirma, reikia išsiaiškinti, ką reikia pakoreguoti kas galėtų sustiprinti finansų stabilumą. Ačiū už Jūsų klausimą. Europos parlamentas su taryba turėtų perkelti tarptautinius susitarimus į ES teisę. Reikia pakoreguoti kai kurios teisės aktus reikėtų peržiūrėti teisės aktus susijusius su priežiūra, įvertinti, e, kas buvo blogai vykdant priežiūrą finansų krizės metu. Ir būtent ten reikėtų dėti pastangas. Aš suprantu, ką jūs norėjote, pasakėte, norėjote pasakyti. Iš tikrųjų, finansų rinkos pasitarnavo ir kitais tikslais. Tiek Europos priežiūros institucijos, tiek ir ESRV sukūrė puikias praktikas rizikos vertinimui, poveikio vertinimui. Mes teikiame rekomendacijas dėl priemonių, dėl e, reguliavimo politikos ir mes stengiamės įvertinti, kokį poveikį tai turėtų ekonomikos augimui ir apskritai ekonominiai sistemai. Visas tas darbas, kurį nuveikė SRV, o tiksliau vienas iš svarbiausių e, mūsų veiklos komponentų būtų atsilaikyti prieš vėją. Reikėtų teikti tam tikras rekomendacijas. Reikėtų imtis veiksmų, kai kaupėsi rizika e, viršutinėme kreditų ciklo etape. Tai turėtų paskatinti ekonomikos augimą ilgalaikėje perspektyvoje. Dėl komiteto. Mes tikrai dedame daug pastangų. Ekonominė analizė tikrai labai padeda vykdyti, labai padeda SRV veiklai. Uh, Ponas King buvo jau įspėjo apie tai, e, kokią riziką sisteminė, kokia kyla sisteminė rizika už bankų sektoriaus ribų. Iš tikrųjų, galbūt būtų viskas kitaip, jeigu tokias struktūras būtumėm turėję prieš krizę. Kaip yra atrenkami ekspertai į mokslinį komitetą? Tos procedūros yra pakankamai sudėtingos. Čia svarbu paminėti ir SRV indėlį. Tikrai labai stiprus kandidatai norėjo patekti šį komitetą. Tie kandidatai tikrai daug nusipelnę finansų analizės ir kitose sritise. Ir aš manau, kad jų indėlis tikrai labai praverstų mūsų darbe. Labai ačiū. Buvo pateikti du klausimai. Aš žinau, kad jie pradžia buvo skirti ponui King tie klausimai. Galbūt jūs galėtumėte tarti keletą žodžių, paskui suteiksiu žodį kitiems komiteto nariams. Ačiū, kalbėsiu labai trumpai. Tai iš tikrųjų uh, E, labai svarbus klausimas. Reguliuojamas kapitalas yra labai svarbus vykdant priežiūrą. Mes tikrai tai labai rimtai vertiname. Ir būtent dėl to patariamasis mokslinis komitetas stengiasi pateikti objektyvę analizę. Aš Jūsų minėtą asmenį pažįstu daugelį metų. Ir jeigu jūs būtumėt manęs paklausę, aš būčiau pasakęs, kad jis kuo puikiausiai tiktų būti komiteto pirmininku, nes jis turi puikių a, akademinių žinių, jis turi patirties bankininkystės rytyje. Ir aš manau, kad jis iš tikrųjų neš didžiulį indėlį dėl priežiūros ir kapitalo rinkų. Labai trumpa pastaba. Man atrodo, kad būtų klaidinga pernelik daug tikėtis iš priežiūros. Vis dėlto yra tam tikros ribos, kurias pasiekia žmonės vykdantis priežiūrą. Jeigu, tarkim, New Yorko bankininkai nesuprato, kokia riziką ją patiria, tai kažin ar tai būtų supratę ir priežiūrą vykdantis asmenis. Mes turėtumėm užtikrinti, kad finansų e, rinkoje dirbantis asmenis gautų paskatas dirbti protingai. Dažnai žmonės gauna neteisingų paskatų Ir tokia atveju iš tikrųjų yra tarsi kovojama su vėjo malūnais. Taip, priežiūra yra labai svarbus dalykas, tačiau to nepakanka, reikia atsižvelgti visą struktūrą. Na, o dabar grįžkime prie pradinio klausimo atsakymų plano. Uh, e, Filiguliar klausė pono Andrėja. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū už atsakymus į klausimus, ponė King, nes jūs atsakėte tikrai labai aiškiai ir buvo tikrai labai puiku. Uh, Pone Andrėja, aš norėčiau užduoti šiek tiek panašų klausimą dėl sąryšio tarp suverenios taip vadinamos skolos ir banko. Aš norėčiau pasakyti, kad vertiname tai, kai pasiūlyte atsparumo testų įdėkimą, e, bus viskas formuluoja daug reikliau negu pernai. Ir norėjau paklausti, ko jūs laukiate iš valstybių, ar manote, kad visos konkrečiai įgyvendins šias priemonės. Norėčiau paklausti, kaip veiksite, kai sulauksite rezultatų apie birželio pabaigą. Jūs, na, valdytojas King teisingai pasakė, kad situacija nėra juoda ir balta, tiesiog užvelgiama labiau laipsniškai. Tad norėčiau paklausti, kiek esate pasirengę veikti, jeigu susidarys įspūdis, kad kai kurios valstybės narės, ypač tos, kurios vadinamos didžiosios valstybės narės, šiek tiek e, šnairai žiūrės į Europos instituciją, kuri bando kištis į jų vidaus politiką. Ar tokiu atveju jūs teiksite savo rekomendacijas ar kreipsitės į šį komitetą? Nes aš jau sakiau, kad e, yra galimybių kreiptis į Europos parlamentą. Kaip jūs ketinate pasinaudoti atsparumo testų rezultatais? Toks būtų mano klausimas. Ačiū. Dėkoju už jūsų klausimą. Atsparumo testai yra tas dalykas, prie kurio aš dirbu daug ypač pastarosiomis dienomis, nes mes dabar kaip tik sulaukėm duomenų, kuriuos analizuojame. Aš norėčiau jūs šiek tiek detaliau informuoti. Ir žinokite, kad mes dabar sudarėme, sudarome ekspertų komandą. Tai yra ekspertai iš nacionalinių bankinių struktūrų, iš ESRV, iš, iš kitų struktūrų. Tie ekspertai, tie ekspertai yra e, sutarę dėl absoliutaus konfidencialumo. Jie peržiūrės tuos e, E, atsakymų rezultatus, kuriuos pateikia individualūs bankai. Tai yra tas dalykas, kurio nėra buvę niekada anksčiau. Pirmą kartą e, priežiūros atlikėjai gali gauti duomenys ir bankų atsakymus jiems pateiktus klausimus. Tai yra tikrai naujas dalykas, visiškai naujas dalykas. Mes rengiame metodologiją, kad tas iš ankstinis priežiūros procesas būtų konkretus ir aiškus, kad iš bankų sulauktume reikiamos informacijos ir patikimų rezultatų. Klausėte, kas nutiks, kai bus paskelbti tie rezultatai? Ir kaip užsitikrinti, kad bus reikalui esant imamasi konkrečių veiksmų? Na, tam mums reikia, kad valstybės narės mus palaikytų reikalaudamos, reikalaudamos kad būtų įmamasi priemonių. Kad tais atvejais, kai bankui trūksta kapitalo, e, valstybės nešoktų jo užtarti, kad būtų konstatuojama, kad bankas nebegali veikti, kad būtų tinkamai konstatuojama, kad bankas negali toliau veikti, kad tai būtų pripažįstama. Tiesiog reikia, kad valstybės numatytų reikiamas priemonės e, po vadinamųjų atsparumo testų. Mes tikimės, kad bankai sutars su kompetentingomis priežiūros struktūromis ir tuo būdu bus sprendžiamos tos problemos ir trūkumai, kurie tų testų metu buvo konstatuoti. Mes dar neaptarėme dar šio dalyko prie savo darbinio stalo, tačiau aš manau, kad mums reikėtų maždaug šešių mėnesių, per kuriuos turėtų būti įmamas į veiksmų. Mes tikimės, kad iki metų pabaigos mes tuomet vėl susėsime prie darbo stalo ir pasižiūrėsime, kas ėmėsi veiksmų, kokių veiksmų ir ar buvo gyvendinti konkretūs veiksmų planai. Jeigu to nebus daroma, mes tuomet ruošiamės pasinaudoti visom turimom priemonėm, kad galėtume užtikrinti, kad vis tik bus dirbama ir problemos bus taisomos. Tačiau pirmiausia, aš manau, kad tos priemonės, kurias mes turime, Tad vieną jų jūs paminėjote, mes galime visada kreiptis į Europos parlamentą. Tačiau yra ir kitų dar priemonių. Rezultatų paskelbimas ir vertinimai, manau, bus tas dalykas, kuris paskatins visus veikti. Bankai jau dabar, pažiūrėk, kurie didina savo kapitalą, norėdami įsitikinti, kad tie atsparumo testų rezultatai bus teigiami, kad jų kapitalas bus pakankamas. Taigi, tema ši yra tikrai labai svarbi. Norėčiau pritarti tam, ką sakė kolega Mervinas. Nes bus laikomasi požiūriu juoda balta. Tiesiog tai yra priežiūros procesas. Jeigu nuvykstate į banką, atliekate tam tikrus patikrinimus ir matote, kad yra problemų ar spragų, visa tai turi būti suvokama kaip procesas. Bankai turi vis tik at, atitikti tam tikrus patikros kriterijus ir konceptavus problemas turi būti įmamas į veiksmų jom taisyti. Na, kartais, pavyzdžiui, gali paaiškėti, kad bankas netitinka to atsvarumo testo kriterijų. Tačiau, pavyzdžiui, jeigu bankui trūksta kapitalo, bet gal jis turi, pavyzdžiui, konvertuojamos valiutos reikiamų atsargų, ir priežiūros vykdytojai gali manyti, kad nors egzistuoja tam tikras kapitalo trūkumas, bet valiutos atsargos yra pakankamos tam, kad būtų galima tą kapitalą laiku atsku, atkurti ir galbūt tai nebus laikoma kaip esminė banko problema. Žodžiu, visi tas vertimas turbūt labai detalus. Pirmininkė, dėkoju. Pereikim prie klausimų Mervin King. Kolega Gygold klausė. Prašau. Yeah, thanks a lot and also welcome here. Labai ačiū. Norėčiau padėkoti už tai, kad atvykote į mūsų posėdį. Tikiuosi, kad ateitie dažniau ateis, atvyksite. Aš norėčiau pateikti vieną esminį klausimą, o būtent kaip SRV yra įtraukta į Europos komisijos darbą. Yra daug e, finansų rinkos teisės aktų ir jie dažnai yra susijęs su makro rizikos ribojančiais klausimais. Lobistai vykdo savo veiklą, mes kartais tuo e, džiaugiamės, kartais ne. Bet mes kuo puikiausiai žinome, kad esminis klausimas yra štai koks makro rizikos ribojantys e, klausimai turėtų būti įtraukti į teisės aktus. Dėl atsakingo skolinimo yra pateiktas pasiūlymas dėl e, direktyvos ir ten kalbama apie paskolas nekilnojamam turtui. Kaip žinia, būtent dėl paskolų nekilnojamam turtui kai kuriais atvejais kilo krizė valstybėse narėse. Taigi Kaip SRV bus įtraukta į Europos komisijos veiklą, kaip bus užtikrinta, kad bus atsižvelgta jūsų pozicija? Labai ačiū už tokį svarbų klausimą. Be abejo, SRV dirba tik keturis mėnesius, mes nekažin kaip kol kas įtraukti į teisėjų kuros veiklą. Norėčiau Jums pateikti vieną pavyzdį. Dėl kapitalo reglamentavimo teisės aktų. SRB taip pat galėtų pateikti labai svarbes makro rizikos ribojančių veiksnių rekomendacijas. Tai yra praktinis pavyzdys. Mes pateikėme tokias rekomendacijas Europos teisės aktų kūrėjams. Na ir taip pat tai gali būti susiję ir su e SRV būsima veikla. Jeigu mes manome, kad tam tikri teisės aktų elementai gali kelti sunkumu, arba galbūt yra kažkokių elementų, kurių reikės, tai be abejo mes tuomet pasisakysime. Mes galime surinkti spaudos konferenciją, paskelbti pareiškimą, viešą pareiškimą Ir taip pat mes e, galima prašyti, kad apie tai kalbėtų SRV pirmininkas pas jūs atvykęs, tarkim. Aš norėčiau šiek tiek viską sukonkretinti. Ar yra kažkoks tai sisteminis požiūris, kaip su jumis bus konsultuojamasi? Komisija tik Mes tikrai džiaugiamės jūsų pastabomis šiame komitete ir anksčiau išsakytomis, bet būtų įdomu sužinoti, ar įvyko jūsų susitikimas su Europos komisija, ar jūs aptarėte tai, kaip galima būtų su jumis konsultuotis, kuriant ES teisės aktus. Kaip ateityje vyks bendradarbiavimas, galbūt jis bus labiau sistematinis. Ponas King. Mes tiesiogiai kreipėmės į valdybos pirmininką ir jis susisiekė su Europos komisija. Bet jis nėra atsakingas už finansų rinkos reglamentą. Taip, bet jis palaiko glaudžius kontaktus su tais, kurie yra atsakingi. Aš netiek rūpinosi tuo, kad žmonės nežino, ką mes galvojame. E SRV tikrai turi ką pasakyti ir mes rasime būdą, kaip tai padaryti. Na, iš tikrųjų, šį rytį vyko konferencija, aš ir Andrėja ten taip pat dalyvavome, galbūt e, ponas Andrija norėtų tarti keletą žodžių. Aš tiesiog norėčiau pasakyti, kad ESRV įkūrimo reglamente yra numatyta galimybė, kad ESRV patiks rekomendacijas dėl um, teisės aktų komisijai. Kol kas mes dar nesame aptarę, kaip reikėtų nuolat peržiūrėti teisės aktus, direktyvas, reglamentus, kurie yra rengiami ir išsiaiškinti, ar reikia kažkokių veiksmų imtis. Kaip kad sakė Mervin, iš tikrųjų SRV savo veiklą pradėjo visiškai neseniai. Ir mes dar tiesiog negalėjome įvertinti, ar yra tokių pasiūlymų, dėl kurių mes turėtumėm pateikti savo rekomendacijas. Netgi pirmame susitikime mes jau kalbėjome apie tam tikrus ciklinius dalykus, kurie traukti į Bazelio trečią reglamentą. Apie tai vyksta diskusijos ir ESRV. Ir labai svarbu rasti bendrą požiūrį, kaip kad sakė Mervin. Iš tikrųjų yra tokių klausimų, dėl ko uh, yra susirūpinusi ESRV. Tik aš manau, kad egzistuoja instrumentų, kurių pagalba mes galima įnešti savo indėlį. Jūs esate visiškai teisūs, patikdamas klausimą dėl pačios struktūros. Aš vis dėlto esu įstikinęs, kad ateityje turėtumėm rasti būdą, kaip įtraukti makro rizikos ribančius veiksnius į teisės aktų kūrimo procesą. Ačiū. Um, next question. Kitas klausimas. Kei Svinbarn tai nu, bus užduotas. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju abiems uh, svečiams. Žampol Gozės uždavė jau klausimą, kurį ir aš būčiau norėjus užduoti. Aš tik norėčiau daugiau uh, detalių dėl šešėlinės bankų sistemos. Vyksta tam tikras tarpininkavimas, kuris apima visą bankų sistemą. Bazelis 3 buvo priimtas tam, kad būtų galima padaryti pažangą, buvo pažymėtos tam tikros spragos. Ar e, jūsų atstovaujama e, ESRV numato kokius nors sprendimus, užtikrinant bankų likvidumą ir panašius dalykus. Ar bus laikomasi konkrečių bankus liečiančių taisyklių. Mes žinome, kad e, dabar jau yra sulaukiama vizito jūsų, jūsų struktūrose. Mes lauktume atsakymo iš juos klausimus. Andrėja, prašom. Dėkoju. šešėlinė banko sistema yra. Taip, taip, yra e, rimtas klausimas. Mes atliekame tam tikrą techninį palaikomąjį darbą. Tai šioje srityje jis jau yra prasidėjęs. Surinkti informaciją apie šešėlinę, taip vadinamą, ar paralelinę bankinę sistemą yra esminis dalykas šiuo metu. Šįryt jau buvo paminėta, kad vienas iš svarbiausių mūsų valdybos darbų ir, ir yra šios sistemos analizavimas. Mūsų darbas yra įvairialypis, nesiekiama unifikuotų taisyklių visiems. Aš pats apie šį paralelinį bankų sektorių manau štai ką. Manau, kad čia reikėtų pasidalinti atsakomybę tarp visų priežiūros ES institucijų su ESRB. Aš manau, kad ši, šis sektorius yra įdomus tuo, kad viskas, kas yra šešėlyje, neturėtų liesti bankų sektoriaus, o viskas, kas liečia bankų sektorių, neturėtų būti šešėlinis. Tai be, be abejo vis tik yra svarbus klausimas susijęs su sisteminė bankų rizika, su likvidumo priemonių transformacijomis įvairiomis ir panašiai. Mes negalime pasitikėti ir toliau sistema, kurio, kurią stebėti siūloma toliau per bankų sektorių. Tai yra bankų vidaus problemos, jas iš vidaus reikėtų ir stebėti būtina atlikti reikiamą analizę. Tai, kas kelia sisteminę riziką, turi būti identifikuota, ištraukta į dienos šviesą ir paskui reikia riboti tas veiklas, kurios didina sisteminę riziką ar ją kelia. Bet tam bankų institucijos turi būti tvirtai prižiūrimos. Tačiau, kaip aš jau sakiau šį rytą, e, Visa tai reikalauja laiko, užduotis yra sudėtinga. Nes sisteminę riziką gali kelti ir stambios, atrodo, patikimos institucijos. Įvairios institucijos e, gali veikti taip, kad jos gali būti keliančios kompleksinę riziką, svarbu tai stebėti ir užkirsti tam kelią. Atskirose jurisdikcijose skirtingai gali būti vertinamas tas šešėlinis bankų sektorius, e, todėl užduotis yra pakankamai sunki susijusi su šio sektoriaus reguliavimu, tačiau aš manau, kad čia svarbiausia yra politinė valia ir veiksmų ėmimasis. Dėkuoju. Na, netaip ir blogai yra perėti tai prie tokių smulkesnių klausimų. Andrėja, jums būtų Filip Lambert skirtas klausimas. Prašom, kolega. Oh, it's Pascal. C'était, oui, yeah. on a, on a changé de. People, people il fut en main. Yes. Pasikeitė kalbėtojas, ponas Konfa. Porą klausimų. Pirmasis klausimas dėl teksto, dėl išvestinių produktų. Bernard Langen yra pranešėjus, ar jūs kaip e, SRV priimsite kažkokią tai poziciją dėl sisteminės rizikos analizės kompensacijas numatant, ar jūs užimsite oficialią kažkokią tai poziciją, kuri atspindės norą sukurti geriausią kompensacijų sistemą, kad vėliau tos kompensacijos ne konkuruotų tarpusavyje. Ar šitą klausimą konkrečiai spręsite? Ir kitas klausimas būtų. Ekonomikos, dėl ekonomikos vertų Man susidaro toks įspūdis, kad jūs kalbate taip, tarsi mes jau būtumėm sumažinę bendrą e, ekonomikos svertų lygį tiek iš privataus sektoriaus pusės, tiek iš e, viešojo sektoriaus. Bet Prancūzijoje, pavyzdžiui, viešoji skola auga. Mes dabar bandome išspręsti tą istoriškai aukštą privataus įsiskolinimo lygį, nebandome užbėsti, užbėgti antrai kriziai nu, už akių. Kaip jūs galvojate pažaboti tą chaotišką e, sektorių, sakykime taip? Andrė, Andrė ar norėtumėte atsakyti šį klausimą? Uh, Well, uh, question... Dėl jūsų pirmo klausimo apie išvestinius finansinius produktus ir teisės aktus susijusius su kompensacijų mechanizmais. Iš tikrųjų, dar reikia nuveikti daug darbo susijusios su išvestiniais finansų produktais, tam tikromis paskatomis. Mes siekiame sumažinti sisteminę riziką. Jau yra tam tikra teisės akto iniciatyva. Ji yra susijusi su sisteminės rizikos mažinimu ir iš tikrųjų gali atsitikti taip, kad ESRV, kaip jau sakiau anksčiau, apie tai taip pat diskutuos. Tos diskusijos įvyks, jeigu jų reikės ir kada jų reikės. Vis dėlto norėčiau pasakyti štai ką. Aš asmeniškai nemanau, kad SRV pas, pagrindinė veikla yra teisės aktų projektų peržiūra. Na, bet iš tikrųjų tiesa yra ir ta, kad mes turime tam tikrus mechanizmus, kurie gali būti naudojami, kuriant teisės aktus. Tarkim, jeigu yra rengiamas teisės akto projektas dėl sisteminės rizikos, tą projektą gali aptarti ir ESRV ir įvertinti e, savo indėlio poreikį. Taigi, iš esmės, aš tikrai šiuo metu neįžvelgiu e, būtinybės ESRV imtis veiksmų, bet aišku, mes tą galime, galime aptarti. Nežinau, ar iš tikrųjų atsakiau jūsų klausimą. Dėl gretutinių produktų vėlgi reikia atsižvelgti sisteminę riziką. Yra labai svarbu užtikrinti, kad iniciatyvų būtų imtas remiantis konkrečiais empiriniais duomenimis. Reikėtų įvertinti riziką ir tik tada teikti iniciatyvą. Dėl tų papildomų produktų vėlgi būtų galima pasinaudoti SRV duomenimis. Būtų gerai, jeigu tai papildytų tas diskusijas, kurios vyksta teisės aktų kūrimo srityje. Ponas Kink, aš norėčiau pakomentuoti svertinę efekto klausimą. Na, iš tikrųjų, tai yra labai svarbu uh, E, finansų sektoriai. Finansų sektorija sumažėjo efekt, svertinis efektas. Kalbant apie valstybės skolą, tas efektas padidėjo. Toliau privatus e, sektorius, namų ūkiai ir įmonės. Čia daug kas priklauso nuo to, ar kalbame apie namų ūkius, ar įmonės ir apie kokią šalį. Na, apskritai nuo krizės pradžios svertinio efekto uh, E, problema ekonomikoje vis dar išlieka. Ji yra didžiulė ir tai kelia daug didžiulių makroekonominių iššūkių. Ir būtent dėl to dabar palūkanų norma yra tokia žema. Ir dėl to bankai e, susiduria su iššūkiais, kurdami monetarinę politiką. Na, iš tikrųjų, manau, kad su šiais iššūkiais kovosime daugelį metų. Aišku, kyla sisteminė finansinė rizika. Jeigu pasikeistų dabar esanti labai žema palūkanų norma, tai tuomet e, įsiskolinimo pasiekmes būtų dar skaudesnės. Na, aš tikrai nenuvertinu šios problemos mastą. SRV turi atitinkamų politikos instrumentų, kurie skirti svertiniam efektui mažinti. Mes galime atkreipti dėmesį e, į problemas, kurias kelia svertinis efektas, bet aš manau, kad visi tas problemas patys kuo puikiausiai supranta, nes jos sprendžiamas jau ketverius metus. Taigi problema yra didžiulė ir būtent tai yra viena iš priežasčių, kodėl prasidėjo finansų krizė 2007 metų viduryje. Iš tikrųjų, krizė dar nesibaigia, ji truks dar daugelį metų, na ir tos finansų krizės pasiekmes dar bus jaučiamas daugelį metų vėliau. Uh, na, manau, kad Marin King atsakys idealiai likusią klausimų dalį, ar ne? Nu, norėčiau nu, užduoti klausimą tam, kas norėtų jį atsakyti. Kai dėl E, tarptautinių bankų veikiančių Europos Sąjungoje. Norėčiau pakomentuoti išplėtą dėl sisteminės rizikos perspektyvų. 27 ex ante vadinamų rezoliucinių fondų e, teisinės nuostatos buvo priimtos. Tai yra ypatingos struktūros, jos veikia remdamosi atsitiktinumu ir norėčiau paklausti, kokį vaidmenį čia gali suvaidinti Europos Sąjungos ir priešios institucijos. Dėkoju iš klausimą. Aš pritariu šitai e, tvarkai, rezoliucijos režimui, taip vadinamajam, jų yra dabar 27, suprantamai, tai privalu atsižvelgti. E, tačiau svarbu, kad visiems veikimo taisyklės būtų vienodos dauguma šalių turi tokias priežiūros sistemas, kurios nėra aiškiai apibrėžusios, kaip tvarkysis su šiais dalykais, kaip bus tvarkomas su bankų bankrotais. Tai paliečia visus kreditorius. Ir paprasti indėlininkai gali susidurti su problemomis. Tad aš pritariu šiems vadinamiesiems rezoliuciniams režimams. Ir ne tik ES, bet ir tarptautinių lygmenių. Aš manyčiau, kad bankai turėtų veikti panašiai. Tačiau negaliu pritarti rezoliucinių fondų egzistavimo. Ar tai turėtų būti nacionaliniai fondai, ar kažkoks vienas bendras fondas. Nežinau. Aš manau, kad tas e, rezoliutinis fondas yra tas dalykas, e, dėl kurio bankai gali sakyti, bet ten juk yra mūsų pinigai. Aš manau, kad, na, galbūt bus įsteigti tie fondai jau dabar. Galbūt bendras koks nors fondas ar nacionaliniai fondai. Prieš 35 metus esam turėję tokį fondą. Ir nuolatos buvo jaučiamas sprendimas gelbėti tai vieną, tai kitą banką, imti pinigus iš to fondo. Aš manau, kad problema, kurią turime išspręsti Europoje ir tarptautiniu lygiu, tai yra ta problema, kai bankai yra laikomi per dideliais, kad galėtų bankrutuoti. Vat, su, su šituo klausimu turėtume tinkamai tvarkytis. Juk jeigu kažkas vyksta ne taip, negerai, aš, jūs, mokesčių mokėtojai, juk neturėtų sutikti, kad nuolatos vienas ar kitas blogai veikiantis bankas būtų gelbsimas. Todėl būtina įvesti aišku rezoliucijinį, taip vadinamą, režimą, e, kad būtų galima nuostolius e, priversti padengti tuos asmenys, kurie tuos nuostolius sukėlė. Ir tuomet bankai turėtų žinoti, kad privalo veikti savo atsakomybę remdamiesi, o netikėdamiesi mokesčių mokėtojų gelbėjimo rato. Dėkoju. Na, O dabar pasakysiu, kas liko, net kolega, kokie kolegos dar gali klausti. Tai išgirdote pavardės. Ir štai, tuo ir baigsime. Hans Peter Martin, prašau. Hans Peter Martin, Hans Peter Martin, prašom. Ačiū žodį. Aš norėčiau kreiptis į poną King ir štai ko pasiteirauti kaip Jūs manote, ar Jūs atsižvelgiate ir į nacionalinius aspektus, tarkim, bruto vidaus produktą? Tarkim, ar galite kažką konkrečiau pasakyti apie Austriją, Airiją ar Estiją? Gal turite informacijos apie tam tikras ribinės vertes? Kitas klausimas dėl Bazel 3 ir kapitalo reikalavimų. Kaip Jūs manote, jeigu ES būtų taikomi labai griežti teisės aktai, ar mes nenukentėtumėm konkurencinėje kovoje su JAV? Ačiū. First, it... Dėl pirmo klausimo. Galima pasakyti, kad esant atitinkamams aplinkybėms gali žlugti bet koks bankas. Na ir jeigu, tarkim, nebus padėta bankui, esant nepalankiam situacijoms, jis gali žlugti. Būtent taip atsitiko ir JAV. Ir nuo tos krizės nukentėjo daugelis šalių. Viskas yra susiję ir su nacionaliniais ir tarptautiniais elementais. Finansinio stabilumo valdyba tikrai daug dirba, stengiasi rasti sprendimą dėl tarptautinio rezoliucijų režimo būtų tikrai be galo sunku naudotis vienu vieninteliu rezoliucijų režimu. Mes turime pasitikėti e, nacionaliniu e, reguliuotojų geronoriškumu ir bendradarbiavimu. Tarptautiniai bankai iš tikrųjų Net ir dideli bankai gali susidurti su grėsme. Taigi mes norėtumėm, kad režimas būtų taikomas visiems bankams. Jeigu kažkoks bankas žlugtų, neturėtų kilti grėsmė visos sistemos stabilumui dėl tarptautinio susitarimo. Labai svarbu bendradarbiauti su kolegomis iš JAV ir iš tikrųjų reikėtų susitarti dėl kapitalo reikalavimų. Reikėtų bendradarbiauti su SIFIS, taip pat siekti ir tarptautinių susitarimų. Aš manau, kad mes galime tai pasiekti. Na, bet taip pat reikia pripažinti ir štai ką. Tos šalis, kurios savo bankų sistemą, sistemą sieja su BVP, taip pat patiria sunkumų. Čia norėčiau pateikti Islandijos ir Airijos pavyzdžius. Buvo labai e, neišmintinga e, toms valstybėms, kai jos leido savo e, bankų sistemoms taip smarkiai priklausyti nuo BVP turime tokios problemos vengti. Netgi jeigu nebūtų pasiektas tarptautinis susitarimas, valstybės nacionaliniu lygiu turėtų šią problemą spręsti. Tai yra didžiulė problema ir jeigu mes jos neišspręsime, tai aš baiminuosi, kad kita kriza, kuri galbūt kils po 10, 15, 20 metų, bus tokia didelė ir paskui žmonės mus kaltins, jie sakys, kad jūs žinojate, bet nieko nedarėte. Taigi e, reikia daug, daug, daug dirbti sprendžiant šią problemą. Reikėtų siekti tarptautinio susitarimo, reikėtų daryti viską, kad problema būtų išspręsta, kad nekiltų dar viena uh, krizė. Uh, ja, vielen Dank. Ich äh, uh... Labai ačiū. Aš girdėjau ponios Gojar klausimą ir pono Kanfan klausimą. Ir ponas Andrėja e, pareiškė pasirengimą bendradarbiauti teisėkuros procese. Išklausiau ir pastarasias pono King pastabas ir supratau, kad kol kas dar nėra tinkamą mechanizmą. Islandijos, uh, Islandijoje buvo 350 procentų BVP mechanizmas, Airijoje 250 BVP procentų mechanizmas, bet jie nepasiteisino. Prisiminkime Societe e, General pavyzdį. Uh, kuri e, perėmė kai kurios bankus. Pavyzdžiui, taip pat ir Vokietijoje yra pavyzdys, kai Commerzbank perėmė Dreisner Bank. Ir man kyla štai koks klausimas dėl atsparumo testo. Kaip jie turėtų vykti? Bazelio antro reglamento kai kurios šalis dar neįgyventino, bet e, Tame reglamente yra numatytas dešimties metų perinamasis laikotarpis nuosavam kapitalui. Yra ir kitų ten svarbių nuostatų ir aš norėčiau pasitirauti pono Enrija Štaiko. Įsivaizduokime, kad jūs atlikote atsparumo testą, po pusės metų gauti rezultatai buvo pasinaudota Bazelio trečiuoju e, reglamentu, nesilaikant uh, dešimties metų perinamo laikotarpio indėliams Ir tokiu atveju, ar tikrai nebūtų iškraipama konkurencija? Mes buvome įtraukti į sprendimą dėl Bazelio 3 reglamentą. Ir aš norėčiau pabaigti savo klausimą. Dėl kokios priežasties EBR pakeitė galiojančią teisę. Ir būtent dėl to nukentėjo e, kai kurios grupės dėl konkurencijos iškraipimo. Andrėja. Yes, thank you. Dėkoju už klausimą, nes tai leis man paaiškinti šį beitą dėl priimtų sprendimų. Pirmiausia, reikia suprasti štai ką. Mes turime kapitalo teisinį apibrėžimą, Jis yra susijęs su labai konkrečiais dalykais. Yra išaiškinimai šio apibrėžimo ir tai apima ir savokas be kita ko, kas yra tinkami rinkos instrumentai. Seule e, didysis dvidešimtukas sutarė, kad mes turime aiškiai apibriežti, kas yra kapitalas, kad tai turi būti pabrėžta turimais, paremta turimais ištekliais. Tuo pat metu didysis dvidešimtukas nusprendė Bazelio komiteto pasiūlymų remdamasis numatyti pereinamąjį laikotarpį pakankamai ilgą prie naujo E, nu, nustatymo kriterijų susijusių su kapitalu. Nesiekiama yra prieštarauti priimtiems sprendimams, bazelio sprendimams. Tiesiog mes rėmėmės egzistuojančių teisinių apibrėžimų ir numatėme tam tikrus. Mes numatėme tam tikrus rodiklius, kriterijus, kurie nuo šių metų sausio pirmos buvo imti taikyti. Tai, ką mes įdėgiam, numato štai ką. Tas numatytas tam tikras kriterijus yra labai artimas kapitalo apibrėžimui, kuris įsigalios 13 metų sausio 1. Taigi dabar vyksta pereinamasis laikotarpis ir yra jam atitinkamai rengiamasi. Ats... Atsparumo tekstai iki 2012 gruodžio bus vykdomi ir tai padės išaiškinti, ar bankai yra reikiamai apsirūpinę kapitalo ištekliais ir ar jie atitinka egzistuojančius reikalavimus. Bazelis 3 tai, tai nėra pasėlis 3 galutinis reikalavimas. 2018 metai yra tas laiko tarpas, iki kada dar galime dirbti. O dabar taikome tuos pačius kriterijus, kaip ir buvo taikoma atsparumo testų atveju. Rezultatų patikimumas mums yra esminis dalykas. Visame pasaulyje turi būti patikimi. Mums Reikia pasitikėti savo bankais, mes turim žinoti, kad mūsų bankai, dirbantis ES ir už jos ribų, yra patikimi. Svarbu, kad jie pinigų rinkose veiktų efektyviai. Iš tarptautinių investuotojų taip pat yra gaunama nemažai lėšų, pavyzdžiui, iš jungtinių valstybių, iš kitų šalių. Ir, žodžiu, tarptautinių investuotojų sprendimai irgi yra daromi atitinkamai ir aš nemanau, kad aklai turėtų būti taikomi bazėliais 3 ar kokie nors kiti reikalavimai. Ačiū. Kitas klausimas. Prašom, kolega. Merci, madame la présidente. Ma question... Ačiū. Mano klausimas būtų skirtas ponui Kingui. Daugelis bankų mano, kad ir kyla sisteminė rizika, gali būti susijęta su suvereninė parama. Junktinėse valstijose ta suvereni parama, parama labai panaši kaip ir Europos eurozonoje. Anglijos bankas pirko valstybės paskolas, galbūt galėtumėte tų intervencijų sumas nurodyti. Ar jūsų nuomonė tai šiek tiek sumažino e, krizės padarinius Europos. E, tai yra e, Jungtinėje karalystėje. Ir dar norėčiau paklausti, kokią pamoką jūs kaip ESRV vadovas ir Centrinis Europos bankas turi išvadą padaryti, kokią išvadą tiksliau turi padaryti dėl tos suverenios e, pagalbos eurozonoje. Ačiū. Well, I can tell you we purchased 200 billion pounds worth of Galiu pasakyti, kad mes e, panaudojame 250 milijardų. Mes naudojamės e, standartiniu monetarinės politikos instrumentu. Na ir iš tikrųjų tiek Europos centrinis bankas, tiek ir mes šį instrumentą vertiname kaip labai svarbu rodiklį, jeigu nebūtumėm įsigiję pinigų, tai būtų situacija visiškai kitokia. Na, iš tikrųjų, tai turėjo įtakos ir Junktinės karalystės valstybės skolai, ypač turėjo uh, įtakos vyriausybės veiksmai praėjusiu metu pabaigoje. Tie veiksmai buvo skirti kovai su didžiuliu fiskaliniu deficitu, kuris susikūrė dėl finansų krizės. Na ir vyriausybėmis veiksmų, ne centriniai bankai. Ačiū. Thank you. Uh, now we move on to a question from Wolf Klint. Labai ačiū. Toliau Wolf Klint Prašom. Ačiū. Finansų sektorius tapo tarsi globalus ir dėl to, jeigu mes kalbame apie sisteminę riziką iš europinės perspektyvos, tai galime gauti tik dalį atsakymą. Būtų naudinga arba netgi ir būtina uh, atsižvelgti ir į tai, ką mano kitos šalis, pažiūrėjau, JAV. Ar jūs palaikote kažkokius neformalius arba galbūt formalius kontaktus, kažkaip tai gal bendradarbiaujate su JAF valdyba? Toks pirmas klausimas. Antras klausimas. Ar jūsų diskusijų rezultatai tampa žinomi visuomeniai? Uh, E, prieš jums nusprendžiant, kad jie turėtų būti žinomi ir tada jie turi didžiulę įtaką rinkai. Ką galėtumėte pasakyti? Pirmasis klausimas. Iš tikrųjų, jūs esate teisus, finansų sektorius yra globalus. Ir finansų krizės priežastis taip pat buvo globalios. Jos buvo susijusios ir su kapitalo srautais iš vienų šalių į kitas. Taigi faktoriai buvo fundamentalūs, būtent dėl tų globalių faktorių kilo finansų ir bankų krizė. Taigi mes tikrai negalime užmerkti akių ir nepastebėti likusio pasaulio. Aš jau anksčiau kalbėjau apie įvairias rizikas, ir kalbėjau apie tai, kad daug kas priklausys nuo to, kiek laiko išliks maža palūkanų norma. Kalbėjau apie tai, kas atsitiks, jeigu ji bus padidinta. Tai turės įtakos finansų sektoriui, nes jis yra labai jautrus, pažeidžiamas. Aišku, turime atsižvelgti tai, kas vyksta kitose šalise. Aš Turiu pasakyti, kad egzistuoja daug komitetų, kurie buvo sukurti po šios krizės. Na ir dabar mes turime tikrai kalbėti labai atvirai. Turime būti atviri, nuoširdus vieni su kitais, turime būti pasirengimtis veiksmų. Žanklo Trišė ir aš reguliariai susitinkame su didžiojo dvidešimtuko aukštais politikais, taip pat ir Bazelės aukštais politikais. Uh, vyksta ir didžiojo septintuko susitikimai. Iš tikrųjų yra daug galimybių. Taip pat e, mūsų pavaduotojai susitinka ir finansinio stabilumo valdyboje. Iš tikrųjų, jūs teisingai pastebėjote, kad mes turime labai sąmoningai priimti sprendimus, suprasdami, kad Europa yra globalaus konteksto dalis. Taip pat jūs kalbėjote ir apie tokią galimybę, kad e, diskusijų rezultatai tarsi iš ESRB nuteka. Nei Bazelėje, nei kažkur kitur tos diskusijos nenuteka. Galbūt centriniai bankai kai ką paviešina, galbūt uh, politikai iš centrinių bankų kai ką paviešina, bet aš tikiu ir tikiuosi, kad e, kolegos SRV e, išlaikys tam tikrų dalykų slaptumą ar konfidencialumą, bent jau tai buvo lygi šiol, ačiū. Na taip, šio komiteto biure irgi buvo keliamas konfidencialumo klausimus. Mes būtent dėl to turėtume rimčiau vertinti tuos klausimus ir atsakymus, kuriuos ką tik išgirdome. Gay Mitchell nori klausti. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau paklausti pirmininką Andrėją. Ar jūsų atstovė institucija gali produktyviai veikti? Nes Norėčiau ir jūsų, King, e, kolegos paklausti. Kad jūs veikiate finansuojami mokesčių mokėtojų pinigų, tačiau per trumpą laiką mes pamatėme, kad jūsų biudžetas išaugo gal 20 procentų. Nes tenka atsižvelgti į privačias skolas. Bankai tiksliau e, yra pasiekę labai nemažo deficito lygių. Kapitalizavimas bankų yra dar vienas neišspręstas klausimas. Kai kurie žmonės sako, kad jie norėtų pasitikėti bazelio taisyklėmis, tad kyla dar vienas klausimas. Aš manau, kad Europos centrinis bankas turi imtis priemonių, mes sveikiname tai, bet ar tos priemonės padės pasiekti didesnio pasitikėjimo? Galbūt tos priemonės turėtų apimti laikotarpį nuo 6 iki 12 mėnesių, bet galbūt žmonėms tai padėtų pamatyti, kad mokesčių mokėtųjų pinigai yra nešvaistomi tuščiai, kad yra priimami sprendimai ir daromi veiksmai. Ir kad e, žvelgiama į vidutinio laikotarpio ir ilgalaikę perspektyvą, o ne trumpalaikę perspektyvą. Prašom, ponas Andrėje, pirmoji, pirmoji klausimų dalis. Na taip, Norėčiau pasakyti, kad mes vis tik dirbame atlikdami savo pareigas, nes ESRV e gali sukviesti įvairias suinteresuotas struktūras jų atstovus prie to paties stalo ir kelti reikiamus klausimus. Aš manau, kad labai svarbu identifikuoti, kokia yra rizika ir svarbu imtis veiksmų. Mes mūsų institucijos pirmaisiais gyvavimo mėnesiais žengėme teisingų žingsnius, teisingą kryptim. Taigi, ESRV yra nedidelė struktūra. Yra įdėktos techninės grupės, kurios gali pateikti labai konkretų indėlį į mūsų institucijos darbą. Mes tiesiog raginame visus pateikti konkrečius siūlymus, konkrečius darbo rezultatus. Aš manau, kad vienas iš svarbiausių dalykų krizės metu ir, pe, ir, ir, ir po jos buvo būtent tai, kad buvo reikalingos konkrečios diskusijos. Diskusijos dėl to, kokiais metodais remiantis kurti finansinį pasitikėjimą. Tai tie galėčiau atsakyti, dėkoju. Na, o aš norėčiau pridurti. Na, nesu didelių, didžiulių posėdžių karštas šalininkas, nes tai užima labai daug laiko ir esminių dalykų nutarti taip ir neišeina. Tačiau ESRV man padarė įspūdį štai kas. Tai yra tie žmonės, kurie išmano tai, apie ką kalba, kurie ir aiškiai prisėmė jiems tenkančius įsipareigojimus Ir ten dirba tie žmonės, kurie nori savo laiką ir pastangas skirti konkretiems klausimams spręsti, nes jie keletą anksčiau metų dirbo susidurdami su tais e, iššūkiais ir matė, kai būna, kai konkrečių taisyklių nebūna. Na, nenorėčiau lysti tas diskusijas tarp Airijos vyriausybės ir Europos Sąjungos finansinių institucijų. Um, Manau, kad čia turi vykti dvi šalės diskusijos ir manau, kad e, šis klausimas turėtų būti sprendžiamas greitai. Tiesiog jungtinė karalystė irgi susidūrė su panašia padėtimi, teko ilgai laukti. Svarbiausia manau, yra pateikti konkrečius siūlymus bankų sektoriui. E, bankai yra linkę irgi savo problemas spręsti, jiems reikalinga pagalba. Bankai nori skolintis trumpam, o skolinti ilgam. Tačiau, na, iš tiesų yra ta tendencija laukti mokesčių mokėtojų pagalbos ištikus problemoms. Tačiau mes dabar diskutuojame tikrai ne apie tai. Ilginti įsiskolinimus yra tas dalykas, apie kurį visi kalba šios finansų dramos akivaizdoje. Manau, kad visi suprantame, koks yra svarbiausias signalas skolinti ilgiau. Tai yra tikrai labai svarbu, turime skatinti bankus tai daryti. Ačiū. Um, should... Labai ačiū. Na, iš tikrųjų dar EPP ir e SD galėtų pateikti po vieną klausimą. Tačiau keli nariai kalbėjo daugiau kaip dvi minutės, kai kas pas, pateikė ir po keletą klausimų, taigi laiko nebeliko. Prašau EPB ir ESD atleidimo ir norėčiau padėkoti mūsų svečiams, tai yra ESRV pirmininko pavaduotojams. Visą laiką, kai tik diskusija tampa įdomi, kai tik apšylame, reikia ir staiga viską baigti. Na, kitą kartą paprašysime jūsų pasilikti ilgiau, o šiandien dėkoju už jūsų atvykimą. Dabar skelbiu poros minučių per traukėlę, o tada galėsime pereiti prie e, Kėjaus nuomonės. Prašom. Okay, if everybody is back. Jeigu visi grįžote, teskime darbą, eikime prie ketvirto darbo tvarkės klausimą. Tai yra Keith Swinburne pranešimas apie audito politiką ir apie tas pamokas, kurios išmokome per krizę. Pakeitimai. Pakeitimai buvo pateikti, jos pateikė Teisės reikalų komitetas, galbūt Kėja galėtų jos pristatyti. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. Visų pirma, norėčiau atsiprašyti, pasakyti, kad e, pakeitimams buvo skirta nedaug laiko, dar be to buvo ir Velykinės atostogos, taigi visiškai neseniai pasirodė kompromisinis tekstas. Mes palaikėme kontaktus su šešėliniais pranešėjais, taip pat ir Jūri atstovais. Kaip matote iš pakeitimų, kurios pateikė tiek Jūri, tiek ir Ikon, iš esmės mes pritarėme dėl audito, sutarėme dėl audito politikos, taigi aš tiesiog norėčiau pasiūlyti, kad e, visada būtų e, remiamasi gerai atliktų poveikio vertinimu. Visi teisės aktai turėtų būti pagristi poveikio vertinimu. Na ir iš pakeitimų aišku, kad mes visi norime, kad būtų užtikrinta aukštos kokybės auditas visame sektorija. Iš visų šių pakeitimų aišku, kad yra būtina vienu ar kitokiu būdu uh, padidinti auditorių skaičių, ypač išorės audito skaičių. Turime vis dėlto būti atsargus auditorių skaičiaus padidinimas neturėtų reikšti audito kaštų išaugimą įmonėms. Iš tikrųjų vyko diskusijos dėl šių pakeitimų, na ir šiuo metu aš galėčiau uh, pritarti tam, kad audito standartai turėtų būti taikomi visame sektorija, galbūt finansiniams paslaugoms e, reikėtų kitokio traktavimą. Na, bet antra vertus, galbūt tai būtų žingsnis per nelik toli. Vis dėlto reikėtų manyti, kad auditas turi išlikti auditu ir standartai turi išlikti standartais. Auditas glaudžiai susijęs su valdymu. Auditoriai nekažinką gali padaryti. Įmonės taip pat turi laikytis tam tikrų reikalavimų. Na, o auditoriai gali tik viską patikrinti. Iš tikrųjų, dėl pakeitimų diskutuojama, aš buvau susitikusi ir su šešėliniais pranešėjais, ir su ponu Masilmadago. Šiandien aš norėčiau išgirsti jūsų nuomonės ir parengti kompromisinius pasiūlymus kuriuos e, vakare išsiųsiu šešėliniams pranešėjams. Atleiskite, kad laiko tiek yra nedaug, bet tikrai tikiuosi, kad per artimiausias dienas jau turėsime kompromisinį pasiūlymą. Astrid, ar norėtumėt pasisakyti? E, Dėkoju, ponė pirmininkė. Pranešimas orientuotas yra e, į tokią švelnesnę poziciją negu jūri komiteto kai kuriais klausimais ir manau, kad e, mūsų vaidmuo kaip tik tai šiame komitete ir yra užsiimti praktinėmis mūsų organizacijų reikmėmis, o ne kurti teisę apgraibomis. Tikrai nereikėtų pulti stačia, stačia galva į teisės aktus, e, prieš tai neišsiaiškinus, ar jie yra įgyvendinami. Auditas padarė kai kurių išvadų apie kriz, finansinę krizę ir e, ten, kur reikia padaryti reformas, tos reformos turės būti įgyvendintos geresnio valdymo prasme, e, ir e, panašiai, kad sisteminės krizės, tokios kaip dabar ką tik tais mes išgyvenome, nebepasikartotų. Aš pateikiau pakeitimą, pagal kurį audito reforma turėtų būti e, vykdoma bendruoju pagrindu, pagal bendrą pagrindą. Nes jeigu problemas po vieną tik tais bandysime spręsti, nebus nuoseklumo, tai tada e, neturėsime aiškaus visumos vaizdo ir neįsivaizduosime, kokiagi ta problema, e, kokios problemos kyla valdymo srityje. Taigi norėčiau, kad viskas būtų vertinama globaliai, o ne atskirai e, nagrinėjami labai smulkiai kažkokie tai antrailiai klausimai. Labai ačiū. Okay, that was a slight uh, mistake no, there because uh, Marcus is actually speaking. Markus. E, Nesri turėjo pasisakyti šios frakcijos vardu. Na, buvo kai buvo. Markus, gal jūs norėtumėte tarti žodį? Nein. Wenn die Kollegin Lulling ihr Mikro ausschalten würde, würde ich das gerne tun. Machen. Kolega Karas manęs paprašė tarti keletą žodžių, nes jis vis dar e, reabilitacijoje. Jis be abejo pats pateikė pakeitimų ir aš norėčiau pasisakyti vietoje jo. ar auditas turėjo įtakos kriziai ar ne. Atlikus poveikiai vertinimą, iš šį klausimą nebuvo aiškiai atsakyta. Bet aš manau, kad į šį klausimą visų pirma turėtumėm atsakyti ir tik paskui galvoti apie kažkokias taisyklės. Jeigu manoma, kad viskas susijęs su auditoriais, auditu ir audito kokybė, tai aš tam tikrai nepritarčiau, nemanau, kad čia egzistuoja ryšys. Klausimas. Viena vertus komisija kritikuoja tai, kad buvo susitelkta ties keturiomis didžiausiamis audito įmonėmis. Uh, Na ir dėl to mažesnėms įmonėms kilo pavojus būti išstumtoms iš rinkoms. rinkos, joms buvo sunkiau dalyvauti viešose konkursuose. Ar tikrai teisingas požiūris yra privalomi viešieji konkursai? Mano frakcija pateikė pakeitimų šioje srityje. Aš e, tikiuosi, kad e, kolegė Svinben yra pasirengusi apie jos diskutuoti. Toliau dėl privalomų viešųjų konkursų. Čia, aišku, glaudžiai susijęs ir audito kokybės klausimas. Reikėtų pagalvoti, ar iš tikrųjų yra būtina pasirinkti būtent tokį kelią. Galbūt e, visiškai pakaktų kitų skaidrių taisyklių, kurios galėtų prisidėti prie to, kad rinkoje būtų sukurta daugiau skaidrumo. Na ir galiausiai dėl bendrųjų auditų. Nemažai valstybių narių turi patirties, beje, ta patirtis nebūtinai yra teigiama. Ir aš tikrai nežinau, ar reikėtų labai jau džiaugtis, jeigu valstybės narės ir toliau eitų tokiu keliu. Man atrodo, kad Pranešėja taip pat pakankamai skeptiškai arba santūriai tai vertina. Mūsų likščiol sukaupta patirtis šioje srityje nebūtinai rodo, kad tokie vieš... bendrėjai auditai pagerintų situaciją. Aš vis dėlto tikiuosi, kad rasime sprendimą. Na, bet jau, kaip sakiau, esminis klausimas yra štai koks ar tas galtinis auditas yra kaltas dėl krizės, taip arba ne. Ir jeigu nekaltas, tai. Reikėtų užtikrinti, kad nebūtų sustiprintos, dar labiau sustiprintos keturios didžiausios audito įmonės. Uh, ir kad jos neišstumtų iš rinkos smulkesnių įmonių. Na, o dabar dėl bankų audito, ypač tarptautinę veiklą vykdančių bankų audito. Bankų struktūra yra gana sudėtinga ir dažnai, kol išsiaiškinama, kas bankuose vyksta, gali praeiti ir daugiau negu kad ketveri metai. Aš manau, kad šiam bankų audito klausimui taip pat reikėtų skirti daugiau dėmesio. Thank you, Pavanche. Merci, Madame la Présidente. Euh, D'abord, je voudrais remercier. Dėkoju. Pirmiausia, ačiū pranešėjai nes ji patikė kompromisinius pakeitimus, kurie leidžia iš naujo pradėti diskusiją, aišku, išplečiant tą pirmąją viziją. Kadangi pasisakau po pono Ferber, norėčiau papasakoti apie žaliosios knygos objektą ir krizę. Aišku, e, auditas neatsakingas už krizę, tačiau kabinetas, audito kabinetas yra skirtas tam, kad tikrintų įmonės ir pasižiūrėtų, ar tų įmonių finansavimas yra teisingas ar sveikas, ar nėra kokiu nors pavojaus ženklų. Ir savaime suprantama, kad tai kaip funkcionuoja auditas, taip kaip e, tikrinamos sąskaitos, taip, tame tarpe ir didelių finansinių įmonių sąskaitos, yra e, labai toks, nu, minkštas, soft tikrinimas. Nesakyčiau, kad tos įmonės pačios už krizę atsakingos, tačiau jos be jokios abejonės e, atlieka socialinį vaidmenį visuomenėje ir E, turėjo atlikti ir jos turėjo visuomenę perspėti, kaip ten viskas e, vyksta, rizikuoja subirėti. Na, dabar mes išgyvenome, jau baigėsi ta krizė, e, bet nei vienas auditorius neperspėjo, kad ta krizė įvyks. Nemanau, kad jie gerai pasielgė. Porą pastabų. O tada E, perėsiu prie pranešėjos pakeitimų. Pirmiausia, e, žaliosios knygos taikymas rytis. Mūsų pranešėja pradžioje siūlė pasak, e, kalbėti tik tais apie finansinės institucijas. tas finansinės institucijas, kuriams kyla sisteminė rizika. Labai daug e, elementų yra, kuriais remiantis galima išplėsti taikymo sridį. Tačiau žaliosios knygos e, vaidmo netas. Čia visos įmonės turi e, vadovautis auditu, mūsų pinigų reikalų komitetas, ne finansų ir visos tos įmonės turi būti tikrin, tikrinamos, kai buvo sukurta aštunta direktyva Wolfo Klinso laikais, tai tada ne vien tik tais finansinės institucijos buvo tikrinimas. Norėčiau, kad kartu peržiūrėtumėm formuluotės. Žinau, kad e, problemos finansinėms institucijoms kyla labai ypatingos ir dar ypatingesnės toms finansinėms institucijoms, kurios dirba daugelį šalių ES, tačiau garbingai pasakysiu, kad vien tik tais finansinėmis institucijomis čia te turime apsiriboti, nes tikrinamas turi būti visos įmonės. Mes turime pasižiūrėti ateityje, kaip tos įmonės, ypatingai tos, kurios kotiruojamos biržoje, yra, e, veikia ir kaip, kad jos visos turi, turėtų būti tikrinimos. Nežinau, ką, ką e, galvoja pranešėja apie tuos e, E, pranešimus, kurie nepasiekė kompromiso. Man atrodo, kad du iš jų yra labai svarbus. Tai norėčiau sužinoti, ką pranešėja galvoja pirmiausia dėl šeštojo pakeitimo, dėl to, kokia rizika kyla. Ir e, Ir toliau 80 pakeitimas, ko gero ten dar sudėtingesnis pakeitimas bus, bus dar sunkiau mums diskutuoti apie jį. O mintis būtų tokia. Per auditoriai. Auditoriai turi vertinti įmonių socialinę ir e, aplinkosauginę būklę tiksliau neturi, bet jie turi apie tai diskutuoti. Pone Liulink nerimavo, kad šitas, šita tema kartu su ekonominiu valdymu yra nagrinėjama. Aš manau, kad 80-ajame pakeitime tą galima numatyti, galima susijęti vieną ir kitą, nes ši tema yra minima žaliojoje knygoje, todėl nematau priežasčių, kodėl negalima jo paminėti čia. E, teisinė kompetencija, aišku, yra vienas dalykas, tačiau manau, kad socialinių ir e, aplinkosauginių e, dalykų įmonėse šitas komitetas tikrai gali nagrinėti. Toliau pirmas pakeitimas, kurį pateikė mūsų kolegas Antolin Sančias Kaisedo. Čia trūksta paskutinės dalies iš šio pakeitimo, atrodo, kad ta dalis būtų naudinga ir ją reikėtų įrašyti atgal. Toliau. Ar vien tik tais finansinės institucijos turi būti tikrinimos ar ne, tai prie to klausimo nebegrįšiu. Toliau ketvirtas kompromisas. Dalis iš 37 mūsų pasiūlyto pakeitimo čia nėra atspindėta ten buvo konstatuojama, kad labai svarbi audito kokybė. Nes jūs sakote, kad auditas atlieka labai svarbę socialinę funkciją. Jūs tą mintį perkelėte čia, tačiau norėčiau, kad būtų paaiškinta kodėl. Nes labai labai svarbu, kad įmonės galėtų gauti finansavimą, kai, sakykime, bankas mato teisingą buhalteriją, kuri teisingai tikrinama, tai aišku e, geriau bus nusiteikęs, jeigu ta įmonė paprašys finansavimo. Kita vertus, corporate governments e, ne, e, ir dokumentų kokybė kuo kokybiškesni dokumentai, tuo geresnis socialinis dialogas, tuo geresnis įmonės valdymas, todėl visą tai taip pat siūlau aiškiai rašyti į tekstą. Penktas kompromisas. Jūs siūlote imtis prevencijos, kad būtų išvengta interesų konfliktų. Manau, kad reikėtų jūsų siūlomą mintį penktajame kompromise sustiprinti. Šeštą taip pat, prie to dar sugrįšime. Septintas kompromisas yra labai e, geras, labai geras pagrindas diskusijai. Ačiū, kad čia atsižvelgėte į mūsų kai kurios pasiūlymus, nors kita vertus taikymos rytis dar nepakankamai apibriešta, ar vien tik tais finansinėmis institucijomis apsirimos bosime, ar, ar, ar griepsime toliau. Aštuntas. Neproportional was or proportional way. Šitas pakeitimas buvo pasiūlytas mūsų e, pirmininkė Sharon Bowles 102 pakeitimas. Juo raginama žiūrėti proporcingumo. Ar ta mano pasiūlyta formuluotė, pagal kurią reikėjo e, e, apsiriboti tik tais užjūrio, tik tais pasienio įmonėmis, tautinėmis įmonėmis. Toliau vienuoliktas kompromisas. Čia, manyčiau, kad galiu padaryti kai kurių kontrapasiūlymų, nes tą pasiūlymą galima dar sustiprinti. Toliau dvyliktas kompromisas, ponios Liulink e, tekstas čia yra, man problemų dėl to nekyla, išskyrus tai, na, sako kalbėtoja, Norėčiau, kad šioje vietoje būtų kalbama e, apie įmonių valdymą, bet nebūtinai apie auditą. Ačiū pirmininkė. Na, pervanš paminėjo daugelį dalykų, kuriuos aš ne visai gerai supratau. Wolf Klins, kitas asmo. Ačiū pirmininkė, tik keletas pastabėlių. Na, iš tikrųjų, aš pritariu tam, kad auditas yra auditas ir nereikėtų daryti skirtumą skiruose sektoriuose. Taip pat aš manau, kad auditas yra glaudžiai susijęs su įmonių valdymu, corporate governance. Keletas trumpų komentarų dėl konsultacijų. Dėl to, kas nėra klasikinis e, ekonominis auditas, bet tam tikros konsultavimo paslaugos. Čia aš laikausi netokios kritiškos nuomonės kaip kei. Dėl penkto kompromiso aš manau, kad tikrinama įmonė taip pat yra suinteresuota pasinaudoti tomis paslaugomis, kurios yra būtinas, kad, būtinos, kad auditas būtų sėkmingas. Tai gali būti tam tikros konsultavimo paslaugos dėl mokesčių ar taip toliau. Jeigu kyla interesų konfliktas, tai turėtų būti tokios paslaugos atskirtos nuo audito. Bet aš manau, kad audito įmonė tokias paslaugas gali teikti. Vis dėlto ne E, valdybos nariai turėtų skirti tokias užduotis, nes antraip iš tikrųjų kyla pavojus, kad e, tuomet e, kils problemų. Audito komitetas taip pat turėtų dėrėtis dėl um, sutarčių susijusių su tokių paslaugų teikimu. Dėl šešto kompromiso. Jeigu aš kompromiso nekomentuoju, tai reiškia, kad aš jam iš esmės pritariu. Dabar šeštasis kompromisas. Ten kalbam apie viešuosius konkursus. Ir čia aš pritariu kolegai Ferner. Ar tikrai mes nesustipriname didžiųjų įmonių vaidmens? Aš labai kritiškai visą tai vertinu. 2006 metais mes randame tam, radome tam tikrą sprendimą dėl to, kad reikėtų vykdyti vidinę rotaciją, reikėtų keistis aukštas pareigas užimančiais darbuotojais ir man atrodo tai puikus sprendimas. 11 kompromisas. Taip, iš tikrųjų, Prancūzijoje yra įvairios patirties dėl tų bendrųjų auditų. Aš iš savo patirties, kadangi ilgus metus dirbau valdyboje ir dažnai bendravau su audito įmonėmis, galiu pasakyti štai ką. Tikrai labai produktyvus būdavo bendri arba jungtiniai auditai ir daugelį atveju mes nuolat tokius auditus vykdydavome. Man atrodo, tai yra vienintelė galimybė uh, vystyti įmonės potencialą, įmoniai aukti. Galiu pateikti konkretų pavyzdį firmą BDO. Praeitie buvo regioninė įmonė, na, o šiandien ta įmonė BDO jau gali savrankiškai veikti tarptautinių lygmenių. Ačiū. Right, I'm looking for the list. Next, it's Sven. Well, I, I, thank you. Dėkoju, ponė pirmininkė, ačiū kolegoms, ypač Kei, už pranešimo projektą. Mm, džiugu, kad pagaliau mes apie tai diskutuojame. Norėčiau paminėti keletą dalykų, kurie mums rūpi ir ačiū, kad mūsų mintis buvo įtrauktos į šį pranešimojo projektą. Manau, kad dėl atsakomybės dėl krizės mane nustebino šiek tiek Markus pastabos dėl to, nes aš manau, kad viskas yra pakankamai aišku. Problema buvo. Buvo ta problema, kad didžiulė rizika nebuvo pastebėta, apie tai nebuvo paskelbta, investicijos klaidingai buvo daromos ir tai prisidėjo prie krizės, suprantama, turime labai rimtai tai atsižvelgti. E, Kei apie tai nekalbėjo savo pranešime, ar bent nedaug kalbėjo. Aš manau, kad tą svarbu yra aiškiai pasakyti. Antra, norėčiau iškelti kritinį klausimą, kas renkasi auditorių. Nes visada yra galimas interesų konflikto pavojus. Nes antra, auditorių turėtų rinktis ne auditorius, o kažkokia trečioji struktūra. Dėl to yra diskutuojama. Aš manau, kad reitingų agentūros irgi dar kol kas tebelieka su klaustuko ženklu, bet tai yra ko gero geriausias sprendimas siekiant užtikrinti, kad auditoriai irgi galėtų dirbti saugiai, nes jie žino, kad jų darbo kokybė labai nulems kito antro audito e, galimybės. Mes turime pateikti aiškius pasiūlymus, kad būtume patikimi. Mes pateikėme savo siūlymą, tačiau jo nematome jo pranešimo projekte. Antras dalykas, tiksliau kitas dalykas, kurį norėčiau minėti, yra toks. Norėčiau, kad būtų Europos priežiūros agentūroms suteikiamas didesnis vaidmuo. Ypač kalbant apie stambiuosius šio sektoriaus veikėjus, apie tai mes kalbėjom diskusijose. Kai kurie kolegos sakė panašias pastabas, paši kolega Klins, dėl, dėl atsakomybės. Manau, kad turi būti teikiamas dėmesys paskatoms. Ir mes galėtume galbūt sformuluoti šiek tiek tvirčiau šį punktą negu siūloma kompromise. Tam tikrų sunkumų man kyla dėl pozicijos, kurią iškėlė kolega Wolf. Dėl sąsajos tarp paslaugų ir audito. Manau, jog yra pakankamai aišku, kad čia gali kilti interesų konfliktas ir čia turime labai elgtis atsargiai. Buvo sakoma, kad smulkėsiams audito paslaugos teikėjams gali iškilti pavojus. Turėčiau pasakyti, kad tas argumentas gali būti vertinamas kaip rimtas ir mes turime į tai atsižvelgti. Mes siūlėme, kad tie tretieji veikėjai galėtų pasirinkti auditorių. Ir vienas iš tų auditorių turėtų būti kaip tik ne iš didžiųjų audito struktūrų. Tai padėtų ir smulkiosiams audito struktūroms rasti savo vietą. Galbūt nemačiau, tačiau gal netidžiai perskaičiau, nes gavau vėlai dokumentą. Mes prašėme, kad generalinis direktoratas, konkurencijos generalinis direktoratas pareikštų savo nuomonę dėl poveikio pramoniai. Aš manau, kad mūsų komitetas turėtų kreiptis į generalinį konkurencijos direktoratą ir paprašyti atlikti analizę dėl poveikio rinkai. Taigi ačiū kolegos ir džiaugsiuosi, jeigu turėsime galimybę dar diskutuoti dėl šio pranešimo. Ačiū. Obrigado. Muito obrigado, Sharon. Eu queria começar por. Ačiū, Sharon. Norėčiau pradėti nuo sveikinimų kei parengusiai nuomonę. Ji atliko tikrai didžiulį darbą. Norėčiau pasakyti, kad visi turime bendrą tikslą šiame komitete. Norime, kad būtų teikiamos kuo geresnės audito paslaugos. Aš taip pat sutinku su tuo, ką sakė Markus Ferber dėl krizės ir jo sąsajų su e, tema, dėl kurios diskutuojame šiandien. Man netrodo, kad jeigu jau vyksta krizė, tai turim pakeisti viską. Ne, tiesiog yra problema, kurią turime iškelti. Tiesiog turi būti tinkamai įgyvendinamos atitinkamos direktyvos. Iš to reikia padaryti tam tikras išvadas. Kai kurios valstybės narės netinkamai perkelė direktyvų nuostatas į savo teisiną, tad verta būtų pažiūrėti, kas buvo nuveikta. Aš manau, kad Dabar gal kai ką daryti yra siūloma pernelyg greitai. Kai kurios specifinės problemos šiame komitete dar pareikalaus mūsų specifinio dėmesio. Auditas, auditorių rotacija, įmonės, visa tai yra tie klausimai, prie kurių dar dirbsime, nes be abejo auditoriai turi keistis, turi veikti rotaciją. Klausimas taip pat turėtų būti keliamas dėl išsumimo iš paslaugų sektoriaus. Gali nutikti taip, kad tiksliau būtų naudinga užkirsti kelią pavojų, kad būtų teikiamos nekokybiškos paslaugos. Visa tai yra tie klausimai, kuriuos dar privalu peržiūrėti, pasitelkia daugiau skaidrumo, daugiau dialogo su tais pačiais auditoriais, su reguliavimo struktūromis ir panašiai. Daugiau dėmesio turėtų būti skiriama audito komitetams. Manau, kad mums svarbiausia reikėtų išsiaiškinti ir dėl to sveikinu mūsų pranešėją. Ji mums tiesiog diskusijai pateikė tam tikrų gairių. Tai yra labai gerai, o diskutuosime dar šio klausimu ir daugiau. Dėkui. Ja, Werner, labai ačiū. Tikrai nereikėtų daryti klaidos ir audito įmonėms perkelti atsakomybę už finansų krizę. Reitingų agentūros atliko įvertinimus nepakankamai įvertinusios riziką, na, o taip pat ir priežiūros institucijos tiesiog tais vertinimais pasinaudoja, netliko savo vertinimo. Nereikėtų uh, iš vanelės kartu su vandeniu išpilti ir kūdikio. Tikrai pritariu tam, ką pasakė kolegos Ferber ir Klins. Dėl viešųjų konkursų ir keturių didžiausių įmonių Pritariu tam, kas buvo sakyta apie konsultacijų ir audito atskirimą, užduočių paskirstimą. Man atrodo, iš tikrųjų buvo pateikta puikių pasiūlymų. Ir aš manau, kad tai, kad reikėtų vis dėlto suteikti ir mažoms bei vidutinėms įmonėms šansą aukti. Uh, Bet antra vertus nereikėtų sunaikinti ir stambiųjų įmonių. Nereikėtų painiotis, kas yra atsakingas. Iš tikrųjų reikėtų suteikti galimybę vykdyti bendrus auditus, nereikėtų jų drausti, nes tai atveria kelią smulkioms bei vidutinėms įmonėms. Tarkim, dalyvauti tikrinant stambės įmonės, tai yra svarbus elementas. Na ir mūsų komitetas turėtų nepamiršti šio sektoriaus interesų. Nereikėtų tiesiog to sektoriaus nuolat kaltinti dėl, audito sektorius nereikėtų kaltinti dėl atsakomybės e, neprisėmimo už finansų krizę. Pirmininkė, dėl pakeitimų Na, aš manau, kad čia reikėtų pasinaudoti tą patirtimį, kurią turime corporate governance srityje. Na ir aš dabar norėčiau sakyti keletą komentarų, galbūt sureaguosiu tai, ką pasakė Werner. Iš tikrųjų, auditoriai galbūt pernelik lengvai išsisuko šioje krizėje. Iš tikrųjų, nereikėtų išpilti iš vanelės su vandeniu kartu ir vaiko. Ir iš tikrųjų dėl to aš Pritariu tam, kad reikėtų užtikrinti dialogą tarp auditorių ir priežiūros institucijų. To dialogo metu reikėtų dalinti mintimis ir apie tam tikrus įtarimus, galbūt dar ne konkrečius pažeidimus. Toks dialogas vykdavo Junktinėje karalystėje, kai kada galbūt tiesiog tas dialogas vykdavo pietų metu, ten būdavo užsimenama apie kylančias problemas. Na, bet dabar viskas tarpusavėje labai susiję. Ir galbūt toks dialogas turėtų vykti sistematiškiau reikėtų palaikyti glaudesnius kontaktus su Europos priežiūros institucijomis. Tikrai nenorėčiau, kad priežiūros institucijos būtų paliktos už borto. Aš pritariu tam, kas buvo pasakyta apie auditą ir auditorius. Nereikėtų vadovautis skirtingais požiūriais. Nereikėtų, jų vertin... Nereikėtų vairių aspektų vertinti skirtingai. Dėl viešųjų konkursų aš pati buvau atsakinga už keletą auditorių paskirimą. Tiek Junktinėje karalystėje, tiek ir Belgijoje. Ir turiu pasakyti, kad kartais tiesiog audito įmonės tarpusavyje tarėsi, kieno eilė pateikti pasiūlymą viešajame konkurse. Na tikrai manęs tokia situacija ne, nedžiugina. mes turėtumėm siekti savanoriškų viešųjų konkursų. Tikrai nereikėtų audito įmonio apriboti vien tik tais audito atlikimu. Iš tikrųjų, audito įmonėse turėtų dirbti ir konsultantai. Tai tikrai nereiškia, kad reikėtų konsultuoti ir tikrinti būtent tą pačią įmonę. Dėl didžia, didžiųjų e, keturių stambiausių įmonių. Mes Europos parlamente jau buvome pateikę pasiūlymą skelbti viešesnius konkursus, kad būtų įtrauktos ir mažos įmonės. Galbūt tokiu pavyzdžiu reikėtų pasinaudoti ir audito sektorija. Vietinės institucijos o taip pat ir komisija panašu, kad dažniausiai naudojasi stambiųjų keturių įmonių paslaugomis. Nesakau, kad mes tai turėtumėm skatinti, tačiau vis dėlto turėtumėm nustatyti tam tikrus vertinimo kriterijus ir jais naudotis, pasižiūrėti, ar situacija pagerėjo. Ir jeigu pagerėjo, tada galima galvoti apie tolimesnius žingsnius. Apie tai kalbama tose pakeitimuose, kuriuos aš pateikiau. Ir aš tikiuosi, kad kolegos dėl aiškių priežasčių e, tiems pakeitimams pritars. Taigi tiek, aš buvau paskutinė kalbėtoja, o dabar žodis Kei, prašom. Dėkoju ir ačiū visiems už jūsų indėlį į diskusijas ir dokumentą. Aš suprantu, kad jūs tekstą gavote vėlai, atsiprašau visų, kurie nėra šešiniai pranešėjai, kurie tekstą tikrai gavo vėlai. Tiesiog yra kolegų, kurie net nespėjo pamatyti to dokumento ir kompromisų. Tai štai. Mes tiesiog visi turime būti skirtingose vietose ir dėl to darbas šiek tiek užtruko. Rytoj vyks šešėlių pranešėjų sustikimas. Norėčiau pasakyti, kad tai yra tik pradinis projektas. Mes dirbame skirtingose darbo grupėse, skirtingose vietose. Ir būtent dėl to, kai kurie stambus klausimai dar nėra galutinai sureguliuoti. Dėl to, pavyzdžiui, kad yra auditorių rotacija. E, ar padidinta konkurencija padės užtikrinti audito kokybę, kokybę ar ne? Na, nuomonių irgi čia yra visokių. Girdžiu ir kitose politinėse frakcijose panašių pozicijų. Kitaip tariant, vieni sako, kad tai gali padėti padidinti audito kokybę, kiti ne. Tiesiog tą kompromiso tekstą aš jums išsiunčiau, išdalinau. Ir taip pat norėčiau pasakyti, kad dėl pakeitimų, kuriuos paminėjau, pavyzdžiui, kad ir kolegė Pervanš Beres, dėl tų pakeitimų vyks atskiras balsavimas. Bus 25 atvejai, kai bus prašoma atskiro balsavimo. Jūs, Pervanš, kalbėjote apie šeštąjį pakeitimą. Aš Kaip pranešėja pritariu jūsų šeštajam pakeitimui, jūs taip pat minėjote 18 pakeitimą. Ir ten kalbama be kita ko apie corporate governance, apie 12 pakeitimą taip pat jūs kalbėjote. Bet vėlgi čia reikia, kad parlamentas priimtų sprendimą. Bet dėl visų tų dalykų vyks atskirasis balsavimas. Ir demokratijos kontekste nuspręsime, kas ir kaip. Mano vaidmuo toliau bus e, derinti visų pozicijas, lyginti jas. Ir aš asmeniškai netikiu to bendro audito ypatingais nuopelnais. Aš manau, kad e, svarbu yra atlikti auditą ir problemas aptikti anksti, kai jos tik pasirodo. Mano kompromisas siūlomas buvo siūlytas su tikslu, kad galėtume greičiau susitarti, tačiau dar tekstą taisysime. Kai dėl kaštų, jūs taip pat iškelėte klausimą, juk jeigu norime kokybiško audito, turime numatyti jam ir finansavimą, tai yra suprantama. Buvo kalbama apie audito paslaugas ir apie tai, kiek reikėtų riboti atskiro tipo paslaugų. Aš nežinau, ar reikėtų kurti vien audito kompanijas. Tiesiog manau, kad nėra jokiai įmoniai duota, duota kokiu nors nurodymu, kad būtų galima e, įsivelti kad reikia veltis į interesų konfliktus, tai juk nėra kažkokia kinų siena, kur viskas neaišku. Kažkas. Pavyzdžiui, gali pasirinkti tą vadinamą kinų sienos variantą, tačiau norėčiau pasakyti, kad tai yra ta priemonė, su kuria dirbti yra sunku. Aišku, tai nesumenkina paties darbo vertės, nes atskiros audito įmonės gali audituoti atskiras, atskirus įmonės padalinius. Ir tai yra netaip ir blogai, bet čia dėl to dar turime padiskutuoti ir apsispręsti. Aš bandžiau surašyti kompromisus ir suvesti vieną, kuo daugiau nuomonių, visas pateiktas nuomonės ir siūlymus atsižvelgti. Aš tikiuosi, kad dabar e, tas siūlymas bus visiems primtinesnis ir aiškesnis. Kompetencijos klausimas irgi yra labai svarbus. Konkurencija yra tas dalykas, e, kur, kur, kuriam skiriamas ypatingas vaidmuo. Svarbu, kad finansinės institucijos, e, reguliuotojai ir auditoriai kartu bendradarbiautų. Mes pagirinome kai kuriuos pakeitimus, netgi daugiau gal negu buvo laukiama. Jūri komiteto pranešėja be abejo žiūrės, kiek toli siekia mūsų pasiūlymai ir kiek kompetencijos savo mes čia galime prisiskirti. Mes tarp abiejų komitetų turėtume bendradarbiauti ir kartu parlamento vardu parengti tikrai tvirtą gerą dokumentą. Ir prieš teikiant teisėkūros pasiūlymą mes turime dar kartu padirbėti, lauksiu jūsų pasiūlymų, dar keletą dienų tam turime. O kol kas norėčiau pasakyti, kad aš, mane bus galima surasti mano kabinete, labai džiaugsiuosi jūsų sulaukusi, sulaukusi jūsų komentarų. O dėl dokumentų balsuosime komitete kitą savaitę. Dėkoju. Uh, Kągi balsavimas jūrių komitete įvyks gegužės 24 dieną, na, o balsavimas plenarinėje sesijoje bus birželio mėnesį. Na, o dabar aš norėčiau pasveikinti ECB pirmininko pavaduotoją, kuris pristatys ECB metinę ataskaitą. Right, thank you everybody. Um, and... Ačiū visiems. Norėčiau pasveikinti Vitor Konstancijo. Panašu, kad mes dažnai susitinkame. Uh, Na ir šiandien aš tikrai labai džiaugiuosi, kad ECB pirmininko pavaduotas pas mus atvyko ir nori pristatyti 2010 metų metinę ataskaitą. Jūs e, turite šios ataskaitos kopijas, turite netgi popierinės kopijas. ECB kalbės apie ECB monetarinę politiką, taip pat veiklą finansinio stabilumo srityje ir taip toliau. Na, o po šio, po šio pristatymo tuomet e, suteiksiu žodį komiteto nariams, kad jie galėtų pateikti klausimus. Kol kas mes dar nesame paskyrę pranešėjo Koordinatoriai dėl to dar tarsis gegužės 10 dieną, tas susitikimas vyks Strasbūrė. Taigi visų pirma suteiksiu galimybę pateikti klausimus koordinatoriams, nes dar nėra pranešę. Taigi sveiki pas mus atvykę žodis jums, prašom. Ačiū pirmininkė, gerbiami komiteto nariai. Iš tikrųjų, be galo malonu Jums šiandien pristatyti ECB 2010 m. metinę ataskaitą. Be abejo, tai yra labai svarbus dokumentas, kuriuo mes atsiskaitome Europos parlamentui. Aš pas jūs atvykau pirmą kartą kaip ECB pirmininko pavaduotojas. Na ir aš su nekantrumu laukiu vaisingų diskusijų. Trumpai pristatysiu pastarųjų metų monetarinės politikos uh, ypatumus ir taip pat kalbės apie monetarinės politikos ateitį. Prašau jūsų supratimą. Mano pastabos apie mikroekonomikos perspektyvas nėra būsimos monetarinės politikos indikatoriai. Labai trumpai pristatysiu dabartinius fiskalinius iššūkius eurozonoje, taip pat e, dalykus susijusius su finansų stabilumu. Na ir galiausiai kalbėsiu apie ekonominį valdymą, taip pat šio komiteto ataskaitas ir trilogo diskusijų pradžią. 2010 m. monetarinė politika, taip pat ir 2011 m. politika buvo vykdoma labai sudėtingoje aplinkoje. Buvo pastebėta įtampa tam tikrose finansų rinkos segmentuose, tai buvo pastebėta praeis metų gegužę. Nuo 2010 metų pradžios eurozonoje e, pastebimas ekonomikos atsigavimas. Taip atsitiko dėl e, išorės paklausos peržiūros laikotarpio metu metu sustiprėjo ir vidaus paklausa. 2010 metais BVP padidėjo 1,8 procentais ir mes e, tikrai to net nesitikėjome prieš metus. Mes manome, kad um, Europos ekonomikos atsigavimas ir toliau bus įtakojamas globalaus atsigavimo. Taip pat e, prie to prisidės ir nuos priemonės skirtos finansų sistemos funkcionavimui. Mes manome, kad e, plėtra bus subalansuota. Dėl kainų pokyčių Europoje. Nuo 2010 metų infliacija didėjo. Daugiausia dėl to, kad didėjo e, žaliavinių prekių kainos globalių lygmenių. 1,6 procento augimas 2010 metais, 2011 metais ir toliau e, tos kainos augo, kovo mėnesį sudarė 2,7 procentus augimas, na, o balandį augimas buvo 2,8 procento. Taigi infliacijos rizika padidėjo, ypač dėl energijos kainų, taip pat ir dėl netiesioginių mokesčių, administracinių mokesčių. Ir tai rodo, kad per ateinančius metus reikės tam tikros fiskalinės konsolidacijos. Ekonominė, ekonomika e, atsigauna, bet dėl to gali sustiprėti spaudimas vidaus kainoms. Ko gero, infliacija mažės, bet reikės atsižvelgti ir į kitus faktorius. Dėl to ECB 2011 m. balandžio 7 d. nusprendė 25 baziniais taškais e, padidinti palūkanų normą beveik dviejams metams. Ir ta palūkanų norma išliks istoriškai žemo lygio. Taip yra dėl to, kad reikia atsižvelgti į monetarinę politiką, į vairias rizikas kainų stabilumui. Na ir iš tikrųjų yra būtina, kad infliacija neturėtų antrinio poveikio. Mūsų sprendimas padidinti palūkanų normą atitinka eurozonos lūkesčius, bet taip pat atitinka ir mūsų ketinimus pažaboti infliacijos lygį 2 procentais. Tai turėtų prisidėti prie ekonomikos augimo. Taigi palūkanų normos išliks žemos. Tai turėtų remti ekonominę veiklą ir darbo vietų kūrimą. Kadangi vis dar pastebimas, pastebima finansinė įtampa, mes 2010 ir 2011 pradžioje ėmėmės tam tikrų priemonių. Mes nustatėme fiksuotas palūkanų fiksuotas normas beveik visoms finansų operacijoms. Taip pat e, mes platinome ir obligacijas. Tai padidino likvidumą. Priemonių buvo imtasi esant finansiniai įtampai, tos priemonės yra laikinos ir ateis laiku jos bus pakoreguotos. Dabar fiskalinė politika fiskalinis deficitas ir skola. Čia situacija pablogėjo 2008 ir 2009 metais. 2010 metais deficitas stabilizavosi aukštame lygyje 6 procentai, na, o skolos uh, santykis ir toliau did, uh, e, išliko aukštas. Uh, Turiu pasakyti, kad daugelis šalių e, gerais ekonominiais laikais nevykdė tinkamos fiskalinės politikos, jos nesugebėjo užsitikrinti mokios, geros fiskalinės pozicijos, nepaisant ilgalaikio augimo laikotarpio. 2005 metais buvo peržiūrėtas fiskalinis pagrindas, tačiau e, jis buvo pernelik silpnas ir nebuvo tinkamai gyventintas. Vyriausybių obligacijos 2010 metais buvo pakankamai nestabilios. Investuotojai nelabai uh, buvo linkę pirkti tokias obligacijas. MF, EMF ir EU vykdė bendras programas. Turiu pasakyti, kad Portugalija praėjusį mėnesį taip pat paprašė paramos iš ES. Trys šalis šiuo metu vykdo drastiškas reformas. Graikija ir Airija turi spręsti problemas. Portugalija turi patvirtinti naują programą. Uh, Iš tikrųjų, visos vyriausybės turi pasiekti konsolidacinius tikslus 2011 metais. Ateinančiais metais reikės imtis ir atitinkamų konsolidacinių priemonių. Iki kada reikia uh, ištaisyti. Taip pat reikėtų uh, laikytis ekofin ministrų patvirtintos datos dėl e, biudžeto deficito ištaisimo. Uh, eurozonoje išlaidos yra iš tikrųjų didelės ir dėl to tas išlaidas reikėtų mažinti, reikėtų stabilizuoti viešuosius e, finansus, mažinti riziką ir skatinti tvarų ekonomikos augimą. Taip pat reikėtų stiprinti paskatas ekonomikos augimui. Netrukus apie tai plačiau pakalbėsiu. Na, o dabar trumpai pakalbėsiu apie finansinį stabilumą 2011 metais. ESRV, o taip pat ir trys Europos priežiūros institucijos po 2010 metų pasiruošimo pradėjo veikti. ESRV jau pilnai veikia. Jos valdybos sustikimas jau vyko du kartus, taip pat buvo įkurti patarimėjai komitetai. ESRV vykdo logistinę, analitinę ir kitokią pagalbą ECB. ECB taip pat e, plečia savo pajėgumus skirtus atlikti sisteminiai rizikos analizai. Pagal Bazelio 3 ECB visiškai remia e, komisijos darbą dėl kapitalo reikalavimų direktyvos. Komisijos pasiūlymai, kurie turėtų pasirodyti 2011 metų viduryje. Europos parlamentui ir tarybai leistų sėkmingai dirbti iki 2012. Dėl ES finansinių institucijų joms reikia uh, geresnių priemonių, kad būtų galima spręsti problemas, veiksmingiau galima būtų spręsti problemas bankų sektorija. Reikėtų harmonizuoti nacionalinius režimus, taip pat reikėtų geriau koordinuoti valstybių narių atsidūrusių krizėje e, veiksmus. ECB pritarė naujiems režimų tikslams Mes taip pat manome, kad reikėtų numatyti saugiklius ES finansų sistemai. Vis dėlto tai turėtų kaštuoti kiek mažiau, kiek manoma mažiau. Finansinė drausmė e, yra vienas iš esminių dalykų esant tokiam kontekstui. Rezoliuciniai fondai vadinamieji, e, dėl jų buvo pateiktas siūlymas ir situacija gali e, vystytis viena ar kita kryptimi. Sprendimai primti šios rytyje bus labai svarbus. Diskusijos vyksta ECB ir didžiajame 20-tuke, kad būtų priimti sprendimai skirti mažinti sisteminiai rizikai. Ir labai svarbu, kad būtų tinkamai atsižvelgiama į sistemiškai svarbias finansinės institucijas, į jų vaidmenį. Tam e, yra įkurtos bankų sistemos reikiamos struktūros ir jos turi tinkamai atlikti jiems tenkantį vaidmenį. Tai padės sumažinti netikrumą rinkoje, tai padės pagerinti Europos bankų, taip vadinamą, sveikatą. E, makroekonominiai rodikliai e, yra labai svarbus dalykas ir aš norėčiau pasakyti, kad mano sojimas bankas parengė gairias kaip turėtų būti elgiamasi e, kapitalo koeficientai yra nustatyti, taip pat yra skelbiami reikiami rezultatai, o valstybės narės pačios prieėmė ambicingas strategijas, kurių tikslas yra stiprinti savo finansinės institucijas. Yra Taip pat numatoma jau dabar, kai bus elgiamasi su tais bankais, kuriems nepavyks E, patenkinamai atlikti taip vadinamų atsparumo testų. Galbūt būtų, reikėtų numatyti tokiais atvejais rekapitalizavimo priemonę ir čia valstybės turės nuspręsti, kaip jūs tokiai e, situacijai esant elgsis. Leiskite pasveikinti komitetą, nes buvo sustarta dėl ekonominės valdysėtos paketo visai neseniai, tai yra labai svarbus žingsnis gerinant biudžeto ir ekonominę priežiūrą Europos Sąjungoje. Labai sveikinu tai, kad procesas buvo labai skaidrus, buvo priimtas sprendimas balsuojant kvalifikuotąją balsų daugumą. Tuo būdu bus galima geriau kovoti su valstybėmis, kurios nuolat pažeidinėja taisyklės. Buvo patikslintas Europos komisijos vaidmuo esant tokiam kontekstui. Ir dar daugiau buvo priimtos politinės priemonės ir ekonominės priemonės, kurias jūs siūlote, ir jos yra reikalingos kovojant su pažeidimais. Finansinių sankcijų taikymas atliekant makroekonominę priežiūrą irgi bus labai naudingas dalykas. Jūs kalbate apie atskirimą tarp valstybių, kurios yra eurozonos narės ir e, tų, nuo tų valstybių, kurios nėra eurozonos narės. Tai taip pat yra naudingas sprendimas. Nes toks atskirimas leidžia visapusiškai pasinaudoti 136 Europos Sąjungos sutarties straipsnių. E, ir siūloma tinkamai pasimokyti iš krizės pamokų, e, priimant sprendimus susijusius su pinigų sritimi. Augimo ir stabilumo paktas yra pataisomas, palengvinamas Jis jį, jį taisant yra pasiūlom, pasiūlyta keletas labai konkrečių sprendimų. Siūloma taikyti finansinės sankcijas už manipuliavimą teikiamais duomenimis. Tai irgi yra labai reikšmingas sprendimas, tai padės tinkamai e, surinkti statistinę informaciją. Tuo pat metu dar lieka kai kurių aspektų, dėl kurių mes turime tam tikrą susirūpinimą. E Ekonomi, augimo ir stabilumo paktas buvo sušvelnintas, išdėstyta visa eilė siūlymų, kaip jis turėtų būti švelninamas. Finansinis sektorius turėtų būti taip pat įtrauktas į tuos vertinimus, kai atsižvelgiama į atitikimą įvairiems finansiniams kriterijams. Fiskalinė konsolidacija taip pat yra tas dalykas, kuris yra reikalingas. Kad dėl makroekonominės priežiūros norėčiau pasakyti, kad jeigu norime, kad ji būtų efektyvi, turime turėti labai aiškius rodiklius, kurie padėtų tinkamai įvertinti ekonomikos būklę. Makroekonomikos disbalansai turi būti tas dalykas, prie kurio turi būti ypač atidžiai susitelkta, turi būti sumos priemonės jam ištaisyti. E, tai padės tinkamai funkcionuoti Europos monetariniams sistemoms. Na, bausmų taikymas nėra kažkoks savitikslis dalykas, nes tai galėtų būti pasitelkiama tik um, tam tikrų taisyklių netaikymui ir nepaisimui keliui užkirsti. Na ir apskritai, komitetas pritarė pranešimui ir aš Maničiau, kad galiausiai šis dokumentas dėl ekonominės valdysinės, ekonominės valdysinės paketas bus priimtas ir patvirtintas kaip galima greičiau. Pone pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, finansų krizės pamokos Europai yra labai svarbios. Reikia imtis reformų, reikia užbaigti tas, kurios buvo pradėtos. Pereitais metais eurozonoje buvo susitelkta prie to, ką krizė parodė. E, suvereniosios skolos ir finansų sektoriaus problemos pasirodė besančios glaudžiai susijusios. Finansų sektorius e, turi savo atsakomybės dalį šitame, tačiau finansinis disbalansas ir visa eilė dalykų sąlygojo tai, ką šiandien turime. Turime spręsti abi šias problemas ir taip ES vėl galės grįžti į augimo kelią, į gerą kelią. Visam tam reikės efektyviai įgyveninti ekonominės valdysenos paketą, taip pat finansinio stabilumo reikalavimus, e, konkurencijos reikalavimus ir augimo reikalavimus. Tai mums padės sukurti e, finansinės, e, taip, ta, visą tai turi padėti užtikrinti efektyviai veikianti finansinės priežiūros sistema. Visi mes turime tuos pačius tikslus Ir aš tikiuosi, kad visi kartu dirbsime kartu, bendradarbiausime, kad tų tikslų sėkmingai pasiektume. Dėkoju. Uh, got... Labai ačiū. Mums liko tik 25 minutės, taigi turi būti griežta, iš tikrųjų turiu ir kitų planų šiandienai. Dabar suteiksiu žodį koordinatoriams. ir dar keliems papildomiems kalbėtojams. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti bei išvardintų, nes turiu baigti kalbėtojų sąrašą. Žanpol, prašom. Merci, madame prezident. Dėkoju, pirmininkė. Ir jums, pirmininkė, ačiū už pranešimą. Jeigu teisingai sekiau tą tekstą, tikrai nebejoju, kad buvo teisingai išversta, man pasirodė, kad jūsų pranešimas optimistiškas bent jau neižvelgiau, kad būtų kažkokių tai nerimo gaidelių. Du klausimai. Pirmiausia, e, centrinio banko veiksmai paremant eurą. Antra, ką galvoti apie gandus dėl to, ką, e, dėl to kaip turi būti pasielgta su Graikijos skola.

tokiu tonu, kad klausytojai nuspręstų, ar situacija pesimistiška ar optimistiška. Mes visi žinome, kad situacija yra labai rimta. Turime įvertinti, kaip yra e, e, paskirstyta vyriausybės skola, kai kuriuose valstybėse narėse ta skola yra didesnė negu kad e, praėjusiu metu gegužė. Tai rodo, kad kol kas tos priemonės, kurių buvo imtasi, kurių ėmėsi tiek šalis, tiek ir Europa, kol kas dar neįtikino rinkų, kad tų priemonių pakaks, norint išspręsti skolų problemas tose šalise. Ir be abejo, tai yra labai rimta. Buvo priimti labai drąsų sprendimai. Mes esame nustebę, nes tie drąsūs sprendimai nebuvo įvertinti, tarkim, reitingų agentūrų. Na ir tai reiškia, tos priemonės vis dėlto reiškia, kad kredito rizika Europoje sumažėjo, nes buvo suteikta finansinė pagalba, tačiau tai neatsispindėjo reitinguose. Atvirkščiai mes pastebėjome, kad iš karto po to, kai buvo paskelbta apie problemų apimti, reitingai buvo sumažinti. Taigi vis dar susidurėme būtent su šiuo krizės elementu. Iš tikrųjų viskas šiuo metu yra rimta, labai rimta. Tos priemonės, kurių ėmėmės praėjusiais metais, buvo nuolat naudojamos buvo panaudotos tokios sumos, kurios šiuo metu sudaro apie 12 procentų visų likvidžių lėšų. Na ir šios programos mes jau kurį laiką nenaudojame. Taigi, programa nėra panaikinta, bet ji nėra naudojama. Tie galiu Jums pasakyti. Apie galimą išbridimą iš šios krizės. Be abejo, taikoma priemonė yra laikina. Ir mes ją laikysime laikina. Viena iš priežasčių, kodėl mes jos nenaudojome, yra ta, kad dalis rizikos, kad skolų paskirstimo dalis buvo susijusi ir su tais gandais, kuriuos minėjote. Paskui gandai buvo paneigti. Jos paneigė keletą svarbių šalių vyriausybės, tačiau tie gandai vis tiek sklaido. Yra daug šalių ir institucijų, kurios yra suinteresuotos, kad gandai ir toliau sklistų turiuomenį dėl eurozonos restruktūrizavimo. Ir iš tikrųjų tokioj situacijoje yra labai sunku kovoti su naujausiais įvykiais. Kai kurios pažeidžiamos šalis, pažiūrėjau, Portugalija paprašė programos taikymą. Bet kol kas mes tos programos nenaudojame. Dėl skolų restruktūrizavimo netrukus baigsiu, bet pasisakysiu apie skolų restruktūrizavimą. Žinote, kokia yra mūsų pozicija. Mes suprantame, kad problemų yra. Mes bendradarbiaujame su tarptautiniu valiutos fondu, sprendžiame tas problemas. Programos egzistuoja. Mes turime jų laikytis. Negalime iš karto sakyti, kad tos programos nepasiteisins, kad jos bus neveiksmingos. Labai ačiū. Toliau kitas koordinatorius. Kita koordinatorė, Kei, prašom, ar turite klausimą? Dėkuoju, pirmininkė, trumpai. E, jūs kalbėjote apie rezoliucijų fondus. E, mes šiandien sustikome su atstovais iš ESBV. Ir mm, buvo kalbama apie tai, kad nėra pakankamai lėšų tam padaryti, tiems fondams sukurti. Ką jūs apie tai galite pasakyti? Ar sistemoje yra laisvo kapitalo, kad būtų galima uh, įdėkti tas numatytas priemonės 27 e, valstybėse narėse. Ačiū. Atsakymas. Būtent dėl to nuo pat pradžių mes jau ir kalbame apie bankų sektoriaus apmokestinimą. Mes manome, kad viskas turi būti įtraukta, viskas turi būti atsižvelgta kad našta tenkantį sektoriui pagelbėtų kuo naudingiau. Mes jau kalbėjome apie taip vadinamuosius rezoliucinius fondus. Yra numatyta keletas lygių, kurie bus įdėkti. Ir turi būti numatytos eksantė priemonės rezoliucinių fondų finansavimo. Mes manome, kad tai yra būtina. Labai svarbu, kad būtų sukurtas reikiamas pagrindas, kuris padėtų spręsti finansų krizę ir bankų krizę Europoje. Kadangi krizės valdymas ir finansinių institucijų stabilumas yra labai svarbus dalykai, sprendžiant krizės problemas. Rezoliucinių režimų įdėgymas yra svarbus dalykas, kadangi tai, už, tai labiau apsaugos mokesčių mokėtojų interesus ir užkirs kelią neatsakingam finansinių institucijų elgesiui kadangi jos pačios bus atsakingos kaip kapstyti, už tai, kaip kapstytis iš bėdos. Mes manome, bet tai yra tik viso labo nuomonė, kad reikės kurti rezoliucinių fondų tinklą. Jeigu Taip, tam būtų nepritarta, tai tuomet tas nacionalinių rezoliucinių fondų tinklas galėtų būti reorganizuotas į vieną europinį rezoliucinį fondą. Bet visa tai padėtų tinkamiau pasiskirstyti naštą, jeigu įvyktų kažkokių problemų susijusių su bankinėmis institucijomis, ypač su e, tomis bankinėmis institucijomis, kurios dirba ne tik ES, bet ir už jos ribų. Tai padės siekti tolesnės pažangos. Tai padės užtikrinti geresnę priežiūrą. Ir padės išvengti problemos perkelimo ir naštos perkelimo vienų šalių pečių ant kitų. Well, your... Dėkoju už metinį pranešimą, jo pristatymą mums. Ačiū, kad atvykote į posėdį. Aš manau, kad yra iš tikrųjų labai svarbu e, įvertinti sunku jūsų darbą. Na, gana tų komplimentų. Tiesiog užduosiu du klausimus. Pirmiausia, Europos centrinis bankas ėmėsi tvirtų priemonių, kad bankai, ypač eurozonos bankai, būtų likvidus ir jiems teko prisimti, priimti ir visai gretutinių priemonių susijusių su tuo. Jie turėjo įsipareigoti, kad padidint savo kapitalą ir imsis visos eilės kitų priemonių. Antrinėje rinkoje veiksmai taip pat bus ribojami, jie turės pirkti tam tikrus produktus ir pateikti tam tikrus produktus. Jeigu pažiūrėtume tai, kaip rinka vertina jūsų pateiktus siūlymus, ypač su gretutiniais dalykais ir taip pat e, veiksmai antrinėje rinkoje. Norėčiau paklausti, kiek imtasi čia buvo rizikos ir kaip tai atsispindėjo jūsų metinėje ataskaitoje. Tiesiog 233 puslapyje savo pranešimo jūs kalbate apie pasiektą pelną, naudą. Tiesiog jūs sakote, nacionaliniai centriniai bankai turėtų pasinaudoti kažkokią sugautą, kažkokią gautą naudą. Bet čia irgi mano galvas lypi tam tikra potenciali rizika. Ir dar vienas klausimas. Jūs sakote, kad aktyviai veikėte krizės akivaizdoje, bandote veikti dar aktyviau dabar. Kol kas mes manome, kad infliacijos procentas neturėtų aukti, tačiau didės mokesčiai auga energetikos, e, energijos kainos. Aš nežinau, ar nedidės palūkanos. Tai būtų aišku papildoma našta eurozonos ekonominiams subjektams, bet aš manau, kad kitose eurozonos dalyse bus būtina vis tik tai daryti. Galbūt reikėtų peržiūrėti infliacijos apibrėžimą, kurį jūs naudojate. Galbūt reikėtų šį reiškinį vertinti labiau sistemiškai nes tai reikėtų atsižvelgti į infliacinį spaudimą, atliekant panašius vertinimus. Dėkuoju. You, uh, your, uh... Labai ačiū už Jūsų klausimus. Dėl rizikos. Tai buvo Jūsų pirmasis klausimas. Čia reikėtų kalbėti apie riziką pirkimų srityje. Septyniasdešimt septyni milijardai tokia yra rinkos vertė 60 milijardų eurų. Dar viena suma dėl padengtųjų obligacijų čia reikia kalbėti ne vien tik turto, kuriuo yra padengto šios obligacijos, bet ir reikia kalbėti apie pačius bankus, kurie yra atsakingi. O dėl mažų ir vidutinių įmonių yra tam tikros programos. Į tas programas įtrauktos kai kurios šalis. Na ir tai reiškia, kad mes tikime tų programų sėkmingų įgyvendinimu. Na ir dėl to mes manome, kad kad tie vertybiniai e, popieriai bus apmokėti. Kai kuriais atvejais tų vertybinių popierių nominali vertė yra maža. Kai kuriais atvejais buvo atliktas dalinis apmokėjimas, tačiau iš esmės reikia kalbėti apie keletą milijardų. Uh, antrinėje rinkoje mes jau gavome tam tikrų nuolaidų. Taip pat e, stengiamės geriau atsižvelgti į pagrindinį riziką. ECB kapitalas buvo padidintas. Mes taip pat pasinaudojame ir gautų pelnų, ypač praeisiais metais, tam, kad uh, padidintumėm vadinamosius general provisions maždaug daugiau kaip 5 milijardais eurų. Tai yra iš tikrųjų ženklus padidėjimas ir taip geriau apsisaugosime nuo busimos rizikos. Taigi mes jau atsižvelgėme į riziką. Jūs kalbėjote apie pelno paskirstimą, tačiau turiu pasakyti, kad nemažai pelno mes panaudome tam, kad padidintumėm ECB general provisions. Dabar dėl infliacijos ir dėl skirtingos situacijos eurozonoje. Be abejo, jūs žinote, kad e, sutartyje yra aiškios nuostatos apie tai, koks yra pirminis e, eurosistemos mandatas Be abejo, mes turime vykdyti savo mandatą, turime gerbti sutartį, turime vertinti infliaciją. Tai yra neišvengiama, tas yra daroma viso pasaulio monetarinėse e, sąjungose. Dėl ko infliacijos? Šiuo metu ji yra prislopinta, šiuo metu yra kiek didesnė negu kad vienas procentas. Uh, Čia mes nekalbame apie energiją ir apdirbtus maisto produktus, bet konfliacija nėra mūsų monetarinės politikos tikslas. Jūs žinote, kad JAV naudoja tokią koncepciją, kurioje konfliacija yra vienas iš svarbių e, indikatorių, tačiau Europos, Europoje sistema yra kita. Ir mes nemanome, kad konfliacija turėtų būti monetarinės politikos tikslas. Kaip jau sakiau, tikimasi, kad balandžio mėnesį infliacija bus 2,8 procento. Ir mes žinome, kad labai didėja ir antrinis poveikis. Turime vertinti infliaciją, norėdami stabilizuoti infliacijos lūkesčius. Kaip jau sakiau, istorinė prasme, istorinių požiūrių palūkanų norma išlieka labai žema. Pirmininkas Trišė jau sakė, kad buvo nuspręsta padidinti palūkanų normą 25 procentiniais punktais, tačiau nesitikima didesnio padidinimo. Pinės minutės dar turime, klauskite trumpai, kad sulauktume atsakymo, prašom. Dėkoju. Šeran, ačiū Jums, kad atvykote į mūsų posėdį. Turiu du trumpus klausimus. Pirmasis yra susijęs su to, ko klausė Jean Paul. Tėvų E, Graikijos skolos išdalymo, apmoky, gražinimo tiksliau dalimis. Mes girdėjome tokių gandų, kurie buvo paneigti, tačiau tai kelia tam tikrų rūpeščių, nes po šitų gandų tam tikrais laukstais stipriai pelnosi. Regis dėl to mes nieko negalim padaryti, nes tie gandai egzistuoja ir tai pakerta šalies tas trapes pastangas tvarkyti savo finansus, juos sanuoti. Jūs sakėte balandžio 7 dieną savo sprendime, kad bus didinamas palūkonų procentas. Šis sprendimas taip pat buvo kritikuotas, kadangi ekonomikos augimas dar tebėra trapus Kai kurios valstybės nurodė, kad tas sprendimas gali pakirsti ekonomikos atsigavimą. Taip pat buvo nurodyta, kad šis sprendimas e, stipriai komplikuos jų padėtį, šalių padėtį ir, ir jų pastangas sutvarkyti tinkamai savo viešuosius finansus. Ką Jūs apie tai manote? Muito obrigada pela sua presença e também muito obrigada. Dėkoju, ponė, ponė pirmininkė. Ačiū, kad atvykote, ačiū Centriniam bankui už jo veiksmus krizės metu. O dabar du klausimai. Pirmiausia, Graikijos padėtis. Buvo pasakyta, kad padėtis blogėja nepaisant to Europos įsikišimo. Mano klausimas būtų toks regis e, matosi, kad situacijos blogėjimas yra susijęs su e, rinkos veikėjais, kurie ilguoju ir vidutiniu laikotarpiu vertina, kokios yra augimo perspektyvos. O trumpalaikės konsolidavimo priemonės nėra tokios aiškiai matomos trumpuoju tuo laikotarpiu. Tad norėčiau paklausti, ką tas trejetas nuveikė Europos centrinis bankas, e, taip pat e, stabilizuojant padėtį. Dažnai šalis yra kaltinama nieko nedarimu. Ir štai dabar matome, kad vyksta tarp vyriausybiniai kai kurie veiksmai, kurie nėra Europos Sąjungai priskirtini. Bet situacija toliau blogėja. Ar buvo ko nors pasimokyta Europos centrinėme banke iš Graikijos krizės? Ar yra kažkokių receptų, kuriais remiantis būtų galima gydyti Portugalijos krizę? Antras paprastas klausimas. Vykdant bankų atsparumo testus, kaip bus sprendžiamos užsienio skolos problemos, kaip jas turėtų vertinti Europos centrinis bankas. Ačiū. Turime labai nedaug laiko. Norėčiau pakviesti Žompol čia, nes aš turiu bėgti susitikimą su pirmininkaujančios Vengrijos atstovais. Prašom atsakymui žodis. Oh, yes. Uh, <laughs> the floor is mine. Yeah, right. Uh, on the restructuring and the rumors and the difficulties that they create. Uh... Dėl restruktūrizavimo ir to, kas, ką galima būtų padaryti. Aš manau, kad mes turėtumėm stiprinti pasitikėjimą tą programą, kuri taikoma Graikijoje. Buvo atliktos žymios struktūrinės korekcijos, buvo tam tikrų netitikimų, daugiausia dėl sumažėjusių pajamų. Na, nu, dabar programa buvo sustiprinta, kad būtų galima spręsti šią problemą. Graikijos vyriausybė kalbėjo apie tai, kad turėtų būti įgyvendinta plati privatizacijos problem, programa, atsiprašau, rinkos turėtų būti įtikintos, kad ši programa bus įgyvendinta griežtai, nes tai skatins pasitikėjimą Graikiją. Ir bent jau tai gali turėti teigiamą poveikį pasitikint Graikijoje gyvendinama programa. Kaip žinia, tokias korekcijas dar reikės įgyvendinti kurį laiką. Negalima visko įgyvendinti per pusantrų metų ar dviejus metus. Graikija kol kas dar nepasiekė pirminio perviršio. Kalbant apie vidutinės trukmės laikotarpio perspektyvas, tai vyriausybė turėtų įrodyti, kad viešieji finansai juda teisinga linkme, kad siekiama finansinio perviršio. Aišku, šie elementai yra labai svarbus, Tai yra svarbu, norint išsklaidyti visą šią programą supančius gandus. Aišku, viskas yra sudėtinga. Mes žinome, kad viskas prasidėjo praėjusiu metu spalį. Rinkos rodikliai rodo, kad paskui viskas paėdėjo į viršų. Kurį laiką buvo interpretuojama, kad Europos programoms reikės tam tikro pastiprinimo iš privataus sektoriaus. Lapkričio 28 dieną apie tai buvo kalbėta COFIN ministrų taryboje, paskui tam pritarė ir Europos vadovai gruodžio 16 dieną. Vis dėlto Džino nepavyko vėl sukišti atgal į butelį. Ir mes dėl to tikrai nukentėjome. Iš tikrųjų reikėtų stiprinti pasitikėjimą tą privatizavimo programą, tai galėtų pagerinti situaciją. Dabar dėl tų pasiekmių, apie kurias kalbėjote, ir tarifo padidinimo. Be abejo, mes negalime priimti sprendimų vadovaudamiesi vidurkiais. Galbūt jūs pastebėjote tam tikrą optimizmą ir tai buvo dėl to fakto, kad realybėje krizė, kuri palietė keletą valstybių narių, nereiškia, kad visa Europa neatsigauna. Na vis dėlto tas ekonomikos atsigavimas nėra labai ženklus, jis gana kuklus, tačiau jis yra pastebimas ir jis tebe vyksta. Praėjusiais metais eurozonoje bendras augimas buvo aukštesnis, negu kad buvo tikėtas ir augimas tebe vyksta. Taigi, ta prasme, mes suprantame, kad rimtos krizės elementas elementai nereiškia, kad nevyksta bendras atsigavimas eurozonoje. Taigi galbūt galim, galbūt dėl to e, ir pastebėjote tam tikras optimizmo gaideles mano pasisakymą. Toliau Eliza Ferreira klausimas. Visada vykdant korekcijos programą yra sunku užtikrinti pusiausvirą, siekiant padaryti būtinus reikalingus pakeitimus. institucijų trejetas be abejo labai atidžiai viską analizuoja, be abejo visi gali padaryti klaidų, tačiau viskas yra stebima. Kai yra parengiamos programos, visą laiką siekiama išlaikyti pusiausvyrą tarp dviejų tikslų. Jau įgyvendinamos programos Graikijos ir Airijos atveju Pasibaigus programai buvo pateiktos prognozes, kad prasidės teigiamas augimas po pradinio korekcijų laikotarpio, kas yra neišvengiama atsižvelgiant į situaciją. Be abejo, tą patį galiu pasakyti ir apie Portugaliją. Mes į tai atsižvelgiame. Dėl atsparumo testų. Ir banko turto. Mes vėlgi laikomės tokios pat pozicijos kaip ir praeisiais metais. Mes manome, kad nebūtų teisinga, jeigu institucijos pačios uh, numatytų, kaip uh, mažinti banko biudžetą. Galbūt dėl to nereikėtų restruktūrizacijos, tačiau antra vertus mes rinkai suteikiame visą reikalingą informaciją tam, kad analitikai ir bankai lengvai pasidarytų paskaičiavimus. Uh, Man atrodo, gavus tokią informaciją bus dar lengviau paskaičiuoti poveikį. Norėčiau patikslinti klausimą. Vertėjai ilgiau dirba negu priklauso, bet reikėjo labai tiksliai atsakyti. Aš negalėjau nukirsti per pusę pasisakymo. Ačiū, norėčiau patikslinti, kad paskutinis posėdis vyks pirmadienį 9 valandą, e, tiksliau nuo 19 iki 21 Strasbūrė. Visiems gero vakaro, ačiū pirmininkė.